I'm sorry. Good evening, ladies and gentlemen. Labas vakaras, ponios ir ponio. Ponai, norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į mūsų jungtinį posėdį. Du Europos parlamento komitetai, Ekon ir Regi, rengė šį posėdį. Mes rengėme šį posėdį, nes tai yra susijęs su Europos komisijos klausimu dėl ESI fondų kaip struktūrinio dialogo sudėtinė dalis dėl reglamento 130-2013 metų, tai yra bendrųjų nuostatų reglamentas ir tai yra susijęs su 23 straipsnio 15 dalimi. Norėčiau pasveikinti komisijos pirmininko pavaduotoją Jurkį Katainen ir komisijos narę Kurinė Kreto. Ačiū, kad atvykote. Šį sik pirmą kartą tokiame formate pradėsime struktūrinį dialogą e, dėl komisijos klausimų, dėl galimo esi fondų sustabdymo. Šis procesas prasidėjo Liepos mėnesį, kai taryba nustatė, kad Ispanija ir Portugalija nesėmė tinkamų veiksmų, kad sumažintų savo deficitą, kaip nurodyta Europos stabilumo ir augimo pakte. Ir šios e, tarybos sprendimas e, turėjo E, būti sąlyga sankcijoms dėl deficito perviršio ir svarbiausios sudėtinės dalys yra tokios e, galimos baudos, e, galimas esi fondų programų finansavimo sustabdymas. Nutarta neskirti baudų, o dabar komisija turi pristatyti tarybai pasiūlymą dėl mokėjimų sustabdymo šioms dviems šalims ir kalbama apie struktūrinius fondus. Pagal atitinkamus teisės aktus komisija gali priimti tokį sprendimą tik po to, kai bus įvykęs struktūrinis dialogas su parlamento nariais, taigi šiandien mes ir pradedame tokį dialogą. Leiskite paminėti, kad šį vakarą uh, posėdėje dalyvauja regionų komiteto atstovas, nes regionų komitetas parengė ypatingą nuomonę dėl situacijos Ispanijoje ir Portugalijoje. Šį dokumentą galite rasti regionų komiteto internetinėje svetainėje. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegai ponui Galtieri. Įžangai, prašau. Ačiū. Mm-hmm. Taip pat sveikinuosi su pirmininko pavaduotoju Katainin ir komisijos nare Kretu. Tai yra teisinė procedūra, mes pradėsime struktūrinį dialogą ir šiu, su šiuo posėdžiu pradedame struktūrinį dialogą ir aiškinsimės, kokius kitus žingsnius reikėtų daryti ir viskas priklausys nuo šio struktūrinio dialogo rezultatų. Ir bendras biuras, dviejų komitetų biuras ir koordinatoriai e, tokį sprendimą priims po šio posėdžio. Taigi kol kas neaišku, ar šiandien tą procedūrą baigsime ar vėliau. Kitas dalykas, kurį svarbu turėti galvoje, yra tai, kad uh, Na, nežinau, ar teisės aktų kuriems tai buvo aišku, kaip nurodyta struktūrinių fondų ir investicinių fondų reglamente, kaip teigė kolegė, turime dvi procedūras, kurios persidengia ir taryba e, taip pat priėmė sprendimą ir taryba nutarė neskirti baudų šioms dviems valstybėms narėms, atsižvelgdama į tai, kad abi šalys patiria ypatingas ekonominės pasiekmes ir atsižvelgia valstybių narių veiksmus. O antra sudėtinė dalis, ji yra nurodytame nurodyta šiame reglamente dėl Europos struktūrinių fondų, komisija turi pateikti pasiūlymą ir mes norėtume paprašyti komisijos atsižvelgti į parlamento struktūrinį dialogą, taip pat į mikroekonominę sudėdamasias dalis. Taigi tai yra proporcingumo ir lankstumo apimtis ir komisija gali šiek tiek praplėsti šias, parlamentas gali praplėsti šias ribas labiau nei komisija, bet galiausiai norėčiau priminti, kad struktūrinio dialogo tikslas yra pristatyti visas detalės dėl galimų sprendimų. Ir jeigu nepakaks duomenų po šios dienos posėdžio, tai struktūrinį dialogą tęsime. Prašau, pirmininkė, žodis jums. Ačiū. Visų pirma, norėčiau kreiptis į komisijos atstovus. Taip yra numatyta mūsų darbo tvarkėje ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Katainen. Prašau. Gerbiamoji pirmininkė, Ponios ir ponai, ačiū, kad pakvietėte į šiuos klausimus arba į keitimąsi nuomonėmis. Mes norėtume išklausyti jūsų nuomonę ir pateikti savo nuomonę dėl Europos investicinių ir struktūrinių fondų sąlygų, tai yra susiję ir stabilumo raugimo faktu. Ir tai daugiau yra susijęta su makroekonominėmis sąlygomis. Kaip žinome, tai yra toksai trikampis, kai kalbame apie fiskalinę atsakomybę ir struktūrinės reformas, kad būtų galima užtikrinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Svarbu užtikrinti ir socialinį teisingumą. Reikia, kad šalis būtų pasirengusi taikyti nuostatas protingai, kad būtų galima pasiekti rezultatų. Šiandien mes atvykome į šį posėdį po to, kai Liepos 12 taryba prieimė sprendimą dėl 2013-2015 metų Portugalijos veiksmų, kad nebuvo imtasi pakankamai veiksmų pagal stabilumo ir augimo paktą. Komisija pripažino, kad ir Ispanija, ir Portugalija deda pastangas, kad būtų galima atitikti stabilumo ir augimo pakto sąlygas ir reikėtų atsižvelgti į eurozonos valstybėms narėms nustatytas sąlygas. Taigi buvo nutarta neskirti baudų. Tuo pačiu buvo nustatytas naujas fiskalinės kelias abiems šalims ir buvo prašoma pateikti informaciją iki spalio 15 dienos dėl to, kokių veiksmų šalyse buvo imtasi. Taigi šalys turėjo parengti biudžeto planą 2017 metams. Liepos mėnesio tarybos sprendimas aktyvuoja struktūrinių fondų ir Europos ekonominės valdysenos nuostatas. Pagal šias taisyklės komisija privalo pasiūlyti sustabdyti dalį įsipareigojimų pagal Europos struktūrinius fondus iki 2017 metų. Mes kalbame ne apie mokėjimus, bet apie įsipareigojimus. Ir tai bus daroma po struktūrinio dialogo su Europos parlamento. Taigi bus e, labai daug mokėjimų ir išlaidoms skirtų lėšų net ir jeigu bus priimtas toks sprendimas. Aš Esu Liepos mėnesį parašęs Europos parlamento pirmininkui, informavau jį apie procedūrą ir taip pat nurodžiau, kad komisija yra pasirengusi dalyvauti struktūrinėme dialoge. Džiaugiuosi, kad galime šiandien keistis nuomonėmis, šiandien spalio trečią dieną, kad galime aptarti šį klausimą su visų komitetų nariais. Norėčiau padėkoti abiems komitetams už tai, kad surengėte šį posėdį. Ir, kaip suprantu, jūs e, apie diskusijos rezultatus informuosite pirmininkų suėgačių. Dėkuoju, vicepirmininkė. Pone Gretsul, e, žodis Jums labai dėkuoju. E, pirmininkės, pirmininko pavaduotoja. Ir gerbiamas sekund komiteto pirmininkė, ir e, taip pat sveikinu visus e, kitų komitetų narius ir gerbiamus parlamentarus. Aš manau, kad šis posėdis yra labai svarbus ir tai parodo, kokia tai yra pagarba mes jaučiame e, tarp institucijų viena kitoms. Taip pat norėčiau prisidėti prie to, ką tik sakė vicepirmininkas Katainen. E, jis papasakojo detaliau, kaip šita nuostata buvo sukurta. Kaip buvo pasakyta pagal 23 e, straipsnį, rekomenduoju 23 straipsnį, taryba e, nusprendė dėl to, kad nėra efektyvių veiksmų pagal stabilumo ir augimo paktą. Ir tada komisija teisiškai privalo pasiūlyti tarybai sustabdyti struktūrinių fondų dalies mokėjimą. Ir aš džiaugiuosi tuo, kad yra tokia galimybė priimti sprendimą po to, kai įvyko struktūrinis dialogas. Aš manau, kad tai yra demokratinis būdas veikti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad lėšų išmokėjimo sustabdymas nėra sankcija. E, pagal stabilumo ir augimo paktą tai būtų e, sankcija, kurią lydėtų ir bauda. E, tai yra susijęta konkrečiai su šaliai skirtomis rekomendacijomis ir yra numatomos konkrečios pagrindinės sąlygomis, kuriomis siekiama, kad fondų efektyvumas būtų maksimalus. Čia parlamente. E, džiugu, kad vyksta šitą diskusiją čia parlamente, kur buvo priimtas šitas reglamentas. Žinome, kad e, taryba ir Europos parlamentas yra e, bendra teisė kūrininkai. Prisimename, kad tada, kai šitą sąlygą prieėmė Europos parlamentas, buvo manoma, jog ši sąlyga yra teigiama ir suteikiama valstybėms narėms pakankamai laiko, kad e, jos galėtų laikytis ES gairių, šiuo atveju tarybos rekomendacijos. Antra, norėčiau jūs užtikrinti, kad e, struktūrinių fondų e, lėšų dalies e, sustabdymas neturės trumpalaikės įtakos programos įgyvendinimu. E, jeigu bus nuspręsta pritaikyti sustabdymą, tai bus taikoma kitų metų finansiniams įsipareigojimams, kaip sakė Jurki, nemokėjimams. Įsipareigojimai reiškia tai, ką valstybė narė įsipareigoja išleisti 2017 metams. Kaip žinote, struktūriniuose fonduose yra numatyta N plus 3 taisyklė. Tai, kas numatyta 2014 metams, turi būti išleista iki 2017 metų pabaigos. Taigi, jeigu mes sustabdysime e, dalį 2017 metais skirtų įsipareigojimų, e, tai bus sustabdyta iki 2020 metų, tačiau tik tuo atveju, jeigu valstybė narė nesims veiksmų laikytis reglamento. Noriu užtikrinti, kad uh, Abi šalis vis dar turi labai daug įsipareigojimų 2014-2015-2016 metams. Ir komisija jų atžvilgių um, toliau vykdys mokėjimus. Mes visi žinome, kad sustabdymas yra laikina priemonė ir uh, todėl esu tikra, kad nereiks laukti 2020 metų. Žinome, kad abi šalis įsipareigojo E, spalio 15 pateikti biudžeto projektą. Ir komisija iš karto pašalins sustabdymą po to, kai Ispanija ir Portugalija e, laikysis tarybos pranešimo ir taryba nuspręs, kad e, biudžeto perteklio biudžeto deficito perviršis buvo pašalintas dėl sustabdymo masto. Teisės aktai yra numatę kriterijus. Kaip e, pamenate, yra numatytos švelninančios aplinkybės 23 reglamento straipsnėje e, Europos e, struktūriniuose investicijų fonduose po to, kai parlamente įvyko diskusija dėl reglamento prieimimo. Aš asmeniškai džiaugiuosi šią galimybę uh, E, kad jūs, Europos parlamentas, numatėte švelninančias aplinkybės. E, tokiu atveju mes turime galimybę valstybėms narėms sutikti, suteikti laiko e, laikytis tarybos rekomendacijų. Kaip buvo nuspręsta pritaikyti sustabdymo priemonę, E, buvo, bus be abejo atsižvelgta ir į valstybių narių na, e, ekonominės aplinkybės, ypač nedarbo lygį, kuris aukštas tiek Ispanijoje, tiek Portugalijoje. Komisija galėtų iš principo pateikti sustabdymo pasiūlymą kuris bus mažesnio lygio nei kad maksimalus numatytas reglamente. Ir logika yra tokia, kad sustabdymas turi būti taikomas proporcingai tiek visiems Europos e, struktūrinės ir investicijų fondams, tiek programams. Tačiau e, reglamente numatyta, kad e, tai lėšų sustabdymas neturi būti taikomas tam tikroms programoms ir projektams, kurios ypač svarbo, svarbios siekiant išspręsti neigiamas ekonominės ir socialinės sąlygas, tos, ypač tos, kurios susijusios su užimtumu. Taip pat turime nepamiršti, kad tai, kad kai kurioms programoms nebus taikomas sustabdymas, nesumažins tų programų apriepties dydžio. Ir Atitinkamai e, turės būti e, padidinta ta lėšų suma, kuri, kuri bus, e, kurios išmokėjimas bus sustabdytas kitose srityse. Ir tai gali būti kai kurios nacionalinės ir regioninės programos. Be abejo, reikia rimto pagrindimo, kodėl tam tikros programos laikomos svarbesnėmis nei kitos. Mes norime išklausyti jūsų nuomonių šiais klausimais ir be abejo po to parlamentas parengs savo nuomonę ir kolegija priims sprendimą remdamasi tą nuomonę. Dėkoju uždėmesi, lauksime komentarų ir klausimų. Thank you. Thank you. And now the chair. Dėkoju. Aš e, norėčiau trumpai pakomentuoti. Uh, mes, e, teisėkurninkai, turime maksimaliai gerbti e, komisijos interpretaciją, tačiau turime priminti, kad mes nemanome, jog tai yra sankcija, mes tai laikome teigiamą paskatą. Kai kurie, aišku, mane kitaip, kai kurie tikrai to nemano, kad e, lėšų sustabdymas yra teigiama paskata. Turime tai aptarti. Tai yra tipinė parlamento pastaba. Norėčiau tik priminti dviejų komitetų nariams. Mūsų posėdis vyks dviem dalim ir pradėsime nuo regi komiteto atstovų. Aš noriu, e, kad laikytumėmės numatyto darbo laiko nes mes turime skirti pakankamai laiko klausimams tiek abiems komitetams ir uh, turime skirti komisijai laiko atsakyti. Todėl aš norėčiau pasiūlyti regi nariams tokią tvarką. Koordinatoriai gauna dvi minutės klausimams ir pasiūlymams ir vieną minutę antram raundui, jeigu jis įvyks. Ir E, tada galės pasakyti kiti regi komiteto nariai. Labai gaila, tačiau e, kaip paprastai pakankamai laiko neturime. Po to, po pirmojo raundo, su koordinatoriai, koordinatoriais mes suteiksime e, žodį svečiams, kad jie atsakytų į klausimus, tada bus antrasis raundas. Taigi dabar pradėsime nuo koordinatorių pagal protokolą. Dvi minutės kiekvienam koordinatoriui, ponas Lambert van eh, Nistelrooy, EPP vardu. Dėkuoju už tai, kad eh, sutelkėt, surinkote mūsų visus čia ir mes dabar kalbame apie struktūrinį dialogą. Ir aš prisimenu tas dėrybės prieš penkerius metus ir prisimenu viską, kas buvo aptarta. Norėčiau būti, norėčiau kalbėti tiksliai. Kai mes kalbame apie E, galimybės, kurias numato 23 straipsnis, e, tai buvo tikrai paskutinė priemonė. Mes nekalbame apie biurokratiją ar robotišką veiksmą. Tai yra po, teisingas, protingas požiūris, kaip sakė komisija. E, jūs sakėte, kad komisija yra politinė komisija. Prisimename roamingo pasiūlymą nebuvo priežasčių neįgyvendinti to, kas galėjo būti visai logiška. Ir e, šiame, šio struktūrinio dialogo metu mes e, rizikuojame tuo pačiu. Pasižiūrėkime, kaip suformuoluota šitą nuostatą. Tai nėra kažkokia automatinė nuostata. Reikia įsianalizuoti, ar ji yra proporcinga. Jūs e, niekada neketinote e, paliesti naujų mokėjimų, tačiau palėtėte naujus įsipareigojimus nuo sausio pirmosios. Ir viešieji e, investicijų pinigai gaunami iš Europos. Jūs paliečiate pagrindinės e, programas, kaimo plėtros programas ir energetinės perinimo laikotarpio programas švietimą. Taigi šis signalas yra labai aiškus. Aš esu pranešėjas, e, rengiantis pranešimą apie struktūrinių reformų programas. Mes turbūt labai greitai dėl to susitarsime. Mes turime palaikyti šalis, paremti, ypač Portugaliją ir Ispaniją, prašyti, kad jos e, pasitemptų, kad, e, kad pasistumėtų į priekį. Ir mes, aš noriu paraginti komisiją ir paprašyti jūsų atsakymo, sukurti e, tokią priemonę, kurią nepaustumėte šalies. E, jūs, nenu, jūs e, ne valstybę baudžiate, jūs dabar baudžiate naudos gavėjus, miestus. Tai yra neįmanoma. Thank you, Mr. Van Nistelrooy. Dėkuoju, ponė Pan Nisterlo, ir e, labai gera dialogo pradžia. Dabar ponas Kozulino, socialdemokratų vardu. Come è noto noi consideriamo questa misura eh, una misura assurda e anche poco intelligente. Ši priemonė nėra pakankamai pagrįsta ir protinga, jau tai ką tik buvo pasakyta. Ir prisiminkime, jog čia ne regi komitetas inicijavo šį dialogą. Tai yra procedūra, kuri numatyta visų institucijų. Ir štai matome, kaip vykdoma buvusios komisijos politika. Šis dialogas yra to išraiška visuomet buvo priešinama komisija ir regi komitetas. Visuomet buvo pabrėžiama, kad mūsų komitetas e, neefektyvus. Dabartinis sprendimas yra neprotingas, kadangi kalbame apie investicijų į viešasias paslaugas sustabdymą. Tai turės didžiulės žalos programų sėkmiai. Ir čia pro, ši problema susijusi ne tik su N plus 3 taisyklė. Neigiamas poveikis bus daug platesnis ir bendresnis, tai neigiamai paveiks region, regionus, vietovės, e, kaip ką tik buvo pasakyta pono Van Nistelrojaus. Todėl mes apskritai norėtume, kad ši priemonė niekuomet nebūtų uh, taikoma ir, kaip jau buvo sakoma, tai turėtų būti laikoma e, paskutinė taikytina priemonė. Deja, šiandien taip nėra. Jūs, kaip komisija, atsisakote ieškoti kitų išeičių. Na, žinoma, e, sankcijų mechanizmas nėra nieko blogo, tačiau e, dabar šio mechanizmu jūs taikote sankcijų politiką. E, Portugalijos ir Ispanijos atžvilgių. Mūsų nuomonė, jūs visų pirma turėtumėte paaiškinti, kokie yra teisiniai šio sprendimo pagrindai. Ir kuogi iš tiesų siekiama tokiu sprendimu sustabdyti e, finansavimą. Um, Dabar ponia Tomašeč, EKR e vartu. Uh, Bet koks sprendimas susijęs su investicijų struktūrinių fondų sustabdymu turi būti labai gerai pagrystas ir tai turi būti tik paskutinė priemonė. E, EKR supranta, kad šitos sankcijos kartais gali būti panaudota, tačiau e, negalime nuneikti to, kad ES patikimumas E, gali nukentėti kiekvieną kartą, kai tokios sankcijos yra pritaikymas. Žinome, kad, Euro, kad Portugalijoje ir Ispanijoje nukentės piliečiai, kurie nukentėjo jau nuo ekonominės krizės ir tai yra griežta bausmė. Tačiau EKR pripažįsta, kad investici, stabili investicinė ir politikos aplinkis, aplinka yra labai svarbi ilgalaikiam ekonominiam augimui. Reikia užtikrinti e, tvarų įgyvendinimą e, Mm, tvarų Europos pagrindinių investicijų pagrindinis investicijų priemonės įgyvendinimą. Dėkoju. Toliau ponas Van Minkelberg. Visų pirma, noriu padėkoti komisijai, nes E, politiko, aš praėjusį penktadienį perskaičiau labai trumpą straipsnį e, su nuoroda į jūsų trumpą apžvalgą. Rekomenduoju paskaityti. Jūs labai aiškiai pasakėte, jog tai yra teisinės įpareigojimas. 23 e, straipsnis, 9 dalis, E, tokiomis aplinkybėmis turi būti pritaikyta mikroekonominėje aplinkoje, jeigu egzistuoja atitinkamos sąlygos ir mes jį turime pritaikyti. Nepaisant e, didžiulių e, Portugalijos ir Ispanijos pastangų, mes dabar turime tokią situaciją, kad nebuvo imtasi efektyvių veiksmų dėl biudžeto deficito perviršio pašalinimo. Ir nėra pasirinkimo tarp um, investicijų uh, susijimo pagal e, e Europos e, struktūrinį investicijų fondą uh, su ekonomika. Deja, tokios yra taisyklės, kurių turime laikytis, nes kitaip uh, nebus jokios valdysenos. Tačiau be abejo, mes paprašysime komisijos parengti atitinkamus sprendimus ir atsižvelgti į struktūrinės reformas. E, jeigu pasižiūrėtumėte į 23 straipsnį ir bendrojo, bendrojo reglamento 23, e, bendrasias nuostatas, turime pasižiūrėti, kokio ligmens yra įsipareigojimų sustabdymas. Ar jūs esate atlikę pirmąjį vertinimą, e, ypač e, to ligmens ar masto. Jau Liepos mėnesį jūs minėjote visas programas, tačiau aš norėčiau sužinoti, kokia e, dabar yra galima sustabdymo apriektis. Kada jūs pateiksite tą pasiūlymą po mėnesio, ar jūs dar kartą tą pasiūlymą mums parlamentui pristatysite? Ačiū. Thank you very much. Uh, the next... Ačiū. Toliau. Guja frakcijos vardu, ponas Maržė. Ačiū. 23 straipsnėje kalbama apie struktūrinį dialogą. Tačiau mes visi bijojome, kad įvyks tai, kas gali būti blogiausia. Ir šiandien tai įvyko matome, kad Europos parlamentas yra vienintelė institucija, kuri iki paskutinės e, minutės e, diskutuoja dėl bendrųjų nuostatų reglamento sąlygų ir jų taikymo. Tai yra visiškai nelogiška, nes viena vertus nusprendžiame netaikyti baudų ir kita vertus e, nepamirškime, jog Būtent parlamentas diskutavo ir sprendė dėl šių nuostatų ir dabar tos diskusijos vėl tęsiasi dėl šių net e, pavojingų, neprotingų ir net neteisingų sankcijų. Jos yra neteisingos dėl to, kad didžiulę kainą už kvailus politinius biudžetinius sprendimus mokės regionai. Šie, šios sankcijos yra ekonomiškai neprotingos, nes jos nei, e, kenkia investicijoms, ekonomikos augimui E, būtent tose regionuose, kurie yra ypač nukentėję, turiuomenį Ispanijos ir Portugalijos uostus ir kitus panašius miestus. Šios sankcijos yra pavojingos ir Europos projektui, e, sanglaudai Europos Sąjungoje. Sanglauda nepriklauso nuo rekomendacijų, kurios rengiamos kiekvienu, e, kiekviename Europos semestre. Uh, ir e, mūsų logika stebėti ir bausti e, prie sanglaudos tikrai neprisideda. Jeigu tokios sankcijos bus taikomos, tai niekas Europos projekto nebepalaikys. Ar tikrai to norime, kai jau ir taip įvyko Brexit? Toks mano klausimas. Gal turėtume geriau pagalvoti apie kitus dalykus, apie tas valstybės, kurios pažeidžia žmogaus teisės ir apie su tuo susijusius pavojusius. Ačiū. Gerbiamas vicepirmininkė, gerbiamas e, komisarė, e, mes e, manome, kad būtų labai kontraproduktyvu e, sustabdyti e, įsipareigojimų mokėjimą Portugalijai ir Ispanijai. Ir e, tai reiškia dvigubas, dvigubą bausmę toms grupėms, kurios ir taip yra nuskriaustos. Jie, jiems pritaikyta taupimo politika ir jie kovoja dėl savo egzistavimo. Taip pat e, sustabdymas gali suskaldyti Europą. Ir būtent tuo metu, kai e, išgyvename e, Junktinės karalystės e, referendumo rezultatus ir e, investicijų sustabdymą. Mes manome, kad e, sustabdymas būtų blogas signalas visai rinkai. Noriu e, paklausti e, komisarės, jūs kalbėjote apie švelninančias aplinkybės kokias konkrečiai ir kokiu mastu jūs jas pritaikytumėte. Ir dabar galima nuspręsti dėl 50 procentų priemonių, kada jūs galite uh, konkrečiai pateikti informaciją apie tas švelninančias aplinkybės. Ir uh, tada mes galėsime atitinkamai vykdyti stru, uh, e, struk, social, struktūrinį dialogą. Ir kokios konkrečiai tai priemonės yra. Uh, Aš manau, kad e, struktūrinis dialogas e, turėtų labai didelį potencialą, jeigu jis e, vyktų klausimų būdu ir mes galėtume pasiūlyti priimti ati, dėl šito klausimo atitinkamai balsuoti. Ačiū toliau. Ponas Damato. Pone Damato. Ačiū pirmininkė. Penkių žvaigždučių judėjimas taip pat nepritarė tam, kas dabar vyksta. Tai yra nesuderinama su teritorinė, socialinė ir ekonominė sanglauda, nes taip e, baudžiamos vietos, e, vietovės regionai. E, nepamirškime, jog valstybės skola ir taip jau auga, o šis sprendimas ją dar labiau padidins. Ir šiandien mes kalbame apie 23 straipsnio taikymą. Nepamirškime, jog šios šalis jau ir taip e, patyrė e, drastiškas taupimo priemonės. Na, žinoma, sanglaudos politika yra labai svarbi, tačiau būtent tai ir yra pagrindinis mūsų turimas finansavim, e, finansavimo instrumentas. Pagal 23 straipsnį Europos parlamentas yra įtraukiamas į struktūrinį dialogą ir mano manimu tai yra būtina, jeigu e, iš tiesų norime užtikrinti sanglaudą ir norime užtikrinti tinkamą finansavimą regionams ir e, vietos institucijoms. Šis aspektas yra nepaprastai svarbus. Bet ar manote, kad būtent šiais sprendimais, e, bausdami valstybės, jūs e, kovosite su nepasitikėjimu Europos Sąjunga? Manau, kad tokiu atveju bus tik dar blogiau. Portugalijos ministras Senteno irgi pabrėžė, jog e, tokia baudų politika e, prieštarauja sprendimui netaikyti sankcijų, kuomet e, vykdoma perviršinio deficito procedūra. Dabartinė procedūra mes baudžiame piliečius. Taigi turėtume užduoti savo klausimą ir paklausti komisijos, ar e, valstybės jai pateikė konkrečią informaciją apie ekonominę padėtį, apie tai, kokia yra skola ir deficitas. Taip pat e, norėčiau atkreipti dėmesį į 16-23 straipsnio dalį. Ten sakoma, jog 2017 metais komisija turės peržiūrėti šį straipsnį, turės parengti e, ataskaitą ir pateikti teisės akto pasiūlymą. Nepamirškime, jog nuo 2013 metų ekonominė situacija e, tik pablogėjo, taigi raginame šią ataskaitą pateikti kuo greičiau. Ačiū. Ačiū, nematau pono Briojais. Taigi Tokius klausimus uždavė regijų komiteto koordinatoriai, ponė Katainen, ponė Kretų. Prašome atsakyti užduotus klausimus. Ir Paprašyčiau jūsų kalbėti nelgiau kaip po penkias minutės. Gerbiamoji pirmininkė, gerbiamieji nariai, ačiū už jūsų pastabas, ačiū už klausimus. Pasistengsiu atsakyti ir atliepti į tai, kas jums kelia susirūpinimą. O komisijos narė Kretų pateiks daugiau detalių. Visų pirma, leiskite pabrėžti vieną dalyką. Komisija turi teisinį pareigojimą imtis veiksmų. Tai nėra politinės valios klausimas, tiesiog mes turime tokį teisinį pareigojimą, būtent todėl ir atvykome į šiandienį posėdį. Antras dalykas. Sustabdymas arba dalinis sustabdymas tai ne sankcijos. Visų pirma, tai nepalies mokėjimų ir kadangi vyriausybės gali išvengti nuo, nuolatinių ilgalaikių nuostolių, tai reiškia tik tai įsipareigojimų vykdymą. Taigi dviejų šalių vyriausybės yra pažadėjusios kitoms valstybėms narėms laikytis fiskalinių nuostatų. Jos yra ECOFIN taryboje patvirtinusios tai. Tikrai ne vienas centas nebus prarastas. Nemanau, kad kas nors šioje salėje netikėtų, kad vyriausybės laikysis duotų pažadų kitoms valstybėms narėms. Nenoriu iš anksto kaip nors e, pasakyti, koks galėtų būti komisijos sprendimas, bet netgi ir tuo atveju, jeigu nutartume iš dalies sustabdyti lėšų skirimą, vis tiek būtų šioms dviems šalims skiriama daug lėšų ir būtų laikomas ankstesnių įsipareigojimų. ir šiaip ar taip e, tos skiriamos lėšos, jų būtų daug daugiau, nei šalis e, iš tikrųjų įstengia įsisavinti. Na ir galutinė pastaba. Norėčiau, kad visiems būtų aišku, kad struktūriniuose fonduose yra įtvirtintos tam tikros sąlygos, Ir tai yra labai logiškas sprendimas, yra eksante ir ekspost sąlygos. O priežastis tokia. Kai naudojame Europos mokesčių mokėtojų lėšas, tai turime užtikrinti, kad tos lėšos kurtų papildomą vertę ir kad būtų tinkamai naudojamos. Taryba ir Europos parlamentas labai teisingai pabrėžė Jeigu makroekonominė aplinka yra nepalanki, viešosios lėšos negali būti naudojamos veiksmingai. Kitaip tariant, mokesčių mokėtojų lėšos gali būti prarastos arba išvaistytos. Būtent todėl eksantė ir ekspots sąlygos yra tokios svarbios, kad būtų tinkamai naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos. Toliau komentuos komisijos narėje Kretų. Galbūt aš galėčiau kalbėti savo gimtają kalbą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pritariu jūsų užsakytai nuomoniai. Esu įsitikinusi, kad tai yra priemonės, kurių įmamasi paskutiniu atveju. Ir ponas Van Misteroj ir Katalino teigė, kad labai svarbu pabrėžti, kad tai, ką mes šiandien aptarėme, tai yra ne pasiekmė, kaip valstybės narės naudojosi lėšomis, bet tai yra tarybos ir Europos parlamento nuostatos. Taryba prieėmė du sprendimus dėl to, kad Ispanija ir Portugalija nesėmė pakankamai veiksmų 2013-2015 metų laikotarpiu ir dėl to atsirado deficito perviršis 23 straipsnėje komisijai nurodyta, kad komisija privalo sustabdyti dalį įsipareigojimų šioms šalims kitiems metams. Ir norėčiau pakartoti, kad aš kalbu ne apie mokėjimus, bet apie įsipareigojimus. Mokėjimai bus ir toliau vykdomi. Pritariu tam, kad jūs žavitės tomis šalimis ir pritariu tam, kad reikia mažinti to trūkį. Praėjusią savaitę lankiausi Madeiroje, kuri buvo nuniokota po šią vasarą vykusių gaisrų. Ir iš solidarumo fondo šiam regionui bus skirta lėšų supraskite ir mane, man irgi nemalonu sakyti, kad turime sustabdyti dalį įsipareigojimų šiai šaliai 2017-aisiais, bet būtent taip yra nurodyta teisės aktuose. Esu įsitikinusi ir esu girdėjusi abiejų šalių vyriausybių įsipareigojimus kad jos imsis veiksmų tam, kad būtų laikomasi stabilumo raugimo pakte nurodytų nuostatų. Negaliu pacituoti konkrečių skaičių, bet tik tai tie, kad 2015-2020 metais Portugalija yra numačiusi, yra kalba apie 26 milijardus e, eurų, o Portugalijai 38 milijardai 2015-2016 metams rodžiau Jums šią lentelę 2014-2016. 8,2 milijardų e, įsipareigojimų lėšų buvo skirta, o Portugalija išleido 1,5 milijardus. Manau, kad šie skaičiai pakankamai iliustruoja tai, kad iki 2020-ųjų bus lėšų net ir tuo atveju, jeigu bus sustabdyta ta maža dalis įsipareigojimų mokėjimų. Šios dvi šalys 2014-2016 metų laikotarpį neišleido daug lėšų. Mes norėtume palaikyti šiuos, šias šalis, kad, būtų, kad juos galėtų kuo geriau panaudoti fondų lėšas, taip, kad būtų nauda piliečiams. Taryba yra nutarusi laikytis fiskalinių priemonių, kad būtų laikomasi fiskalinio pakto. O dėl švelninančių veiksnių būtų galima pasakyti štai ką. Pone Vana Regis uždavė klausimą dėl švelninančių priemonių, dėl buvo kalbama apie labai didelį nedarbo lygį ir Ispanijoje ir Portugalijoje sustabdymo lygis gali būti mažesnis, jeigu atsižvelgsime į nedarbo lygį. Jeigu nedarbo lygis 8 procentais didesnis nei ES vidurkis, tai 50 procentų galima sumažinti fondų lėšų skyrimo sustabdymą. Mums reikės atsižvelgti į visus veiksnius, kurie yra išvardyti mūsų reglamente. 23 straipsnio trečioje dalyje konkrečiai. Ačiū. Ačiū Jums už atsakymus. Dar keturi parlamento nariai prašo žodžio. Ponas Boštinaro, prašau. Ir ponia Valinai, šeši parlamento nariai prašo žodžio. Toliau regi komiteto nariai. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti, na, gal nedaug ilgiau nei vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau aptarti keletą aspektų. Visų pirma, uh, E, taisyklės, manau, kad jos turėtų būti lankstesnės. Visai neseniai buvo priimti sprendimai dėl Portugalijos ir Ispanijos. E, turime atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų sprendimai neturėtų turėti neigiamų pasiekmių investicijų lygiui. Man kyla klausimas, kodėl komisija pateikė būtent tokias rekomendacijas ir kodėl taryba priėmė būtent tokį sprendimą. Primenu, jog buvo nuspręsta netaikyti baudų, tačiau nuo to laiko daug kas pasikeitė ir kai kurie dalykai dabar atrodo sunkiai suprantami. Kaip piliečiams paaiškinti tokį neteisingumą? Šios šalis daugybę metų daug aukojusi, daug sunkumų patyrė, turiuomenį ir piliečius, ir valdžios institucijas, ir įmonės. Ir štai tikslas jau netoli. ES siekia užtikrinti užimtumą, skatinti užimtumą, ekonomikos saugimą, investicijas. Tad kaip galima tokiu atveju imtis sankcijų, kurios atrodo turėtų visiškai priešingą poveikį negu tai, ko yra siekiama. Kalbėjote apie 2014-2016 metų e, e, terminą ir skaičius. E, teigiate, jog iš tiesų pasiekmes investicijoms nebus didelės, tačiau man E, tokiu atveju kyla klausimas, kurį norėčiau užduoti komisijos atstovėms. Ar neužmiršote, jog yra ir daugybė kitų ekonominių veiksnių? Remiantis 23 straipsnių, tokiu atveju reikėtų apskritai nekalbėti apie um, kažkokių sankcijų taikymą, atsižvelginti į visus kitus veiksnius. Os fundos a Portugal é injusta face aos esforços injustos. Ačiū. Iš ties, mes Portugalijoje jau ir taip e, ėmėmės daug e, įvairių e, veiksmų, dėjome daug pastangų, stengiamės laikytis kriterijų. Mes ėmėmės daugybės įvairių veiksmų, siekdami pasiekti 3 procentų deficito ribą. Tad dabartinės sankcijos yra visiškai nesuderinamos su mūsų siekiu sumažinti nedarbą ir paskatinti ekonomikos augimą. Nepaisant to, taryba patvirtina tokį sprendimą, nors jis visiškai nelogiškas. Tad, gerbama komisijos narė, ar jūs nemanote, jog sprendimas sustabdyti mm, įsipareigojimus e, pakenks Ispanijai ir Portugalijai ir kad tai yra visiškai nesuderinama su siekiais kad tai e, paskatins e, piliečių skepticizmą, juk šie piliečiai jau ir taip keturis metus daug e, aukojosi. Tad visiškai pritariu tam, ką, ką tik išsakė mano kolegos. Mano manimu, mes, Europos parlamentarai, neturėtume per daug dėmesio kreiptis į kitų institucijų grasinimus. Bueno, pues esperemos que este diálogo estructurado eh, no termine siendo un diálogo. Ačiū. Tikimės, kad šis struktūrinis dialogas bus sėkmingas. Eh, išklausiau, ką pasakė komisijos nariai, kuriuos labai gerbiu, tačiau man susidarė įspūdis, kad šiuo metu nieko nevyksta. Jūs tiesiog sakėte, kad nesijaudinkite, pagal reglamentą yra to, nustatytos tokios sąlygos, tačiau iš tiesų tai nieko nepakeis. Tai tokiu atveju, ką mes apskritai čia veikiame, tik laiką gaištame. Kodėl visus pykdome, jeigu iš tiesų jokių pasiekmių nebus? Aš pats visiškai nepritariu šiems priemonėms, manau, jog jos yra neproporcingos ir neteisingos. Portugalija ir Ispanija kiekvienais metais sukuria naujų darbo vietų, taiko kiekvienais metais reformas. Ir e, šios valstybės skatina ekonomikos augimą. Taigi, taip pat turime nepamiršti, jog visoje Europoje e, stiprėja populizmo, populistinės nuotaikos, o tai e, kenkia mūsų pagrindiniams principams. Tad kaip galime kalbėti apie teisingesnę Europą, kuomet primami tokie sprendimai? Žinoma, mums reikia didesnės konvergencijos, tačiau turime vengti dar didesnio netikrumo ypač investicijų srityje, ypač kuomet kalbame apie investicijas, kurios skiriamos e, tam tikriems regionams. Nes jeigu sukursime dar daugiau netikrumo, tai šie regionai ir šios valstybės narės apskritai bus ekonomiškai paralyžiuotos. Grazie, grazie Presidente. Eh, come hanno già fatto notare alcuni colleghi, o questo è un esercizio inutile, oppure. Dėkoju. Kaip jau kai kurie kolegos pabrėžė, arba šis procesas apskritai yra nenaudingas, arba arba tiesiog e, dabar nėra išpildytos visos sąlygos, kad būtų galima taikyti 23 straipsnį. Abi valstybės, apie kurias kalbame, ėmėsi daugybės pastangų, e, daug veiksmų. O aš baiminuosi, jog dabar mes pažeisime subsidiarumo principą. Kuomet kalbame apie investicijas, turime nepamiršti sanglaudos principų. Turime uh, užtikrinti, jog uh, teigiami piliečių lūkesčiai bus išpildyti. Kasgi vyksta, kuomet uh, pradedamas struktūrinis dialogas? Turime išsiaiškinti, koks yra šio dialogo uh, tikslas. Turime paaiškinti tarybai, jog ji nėra e, bausmių skirėja. Ir turime jai aiškiai e, pareikšti, jog dabar nėra sąlygų taikyti 23 straipsnėje numatytą procedūrą. Ačiū. Sí, buenas tardes. Mire, en ese... Pone Valina. Labas vakaras. Manau, jog šis įsipareigojimų sustabdymo sprendimas yra nemoralus ir visiškai nepagrystas. Negalime iš piliečių reikalauti vis didesnių e, pastangų, vis daugiau taupyti. Tai prieštarauja socialinės ir teritorinės anglaudos principams. Jeigu imsime šių sankcijų, tai pasiekmes bus priešingos tikslams Apskritai šios e, sankcijos yra neteisėtos, nes 23 straipsnėje yra sakoma, jog priemonės turi būti proporcingos, turi būti užtikrintos vienodos galimybės visose valstybėse narėse ir taip pat turime atsižvelgti į ekonominės e, aplinkybės. Nepamirškime didžiulio nedarbo Ispanijoje. Kitaip tariant, bandome taikyti taisyklės, tačiau nesilaikoma vienodo požiūrio principo. Komet buvo priimti Maastrichto kriterijai, dauguma valstybių narių e, nes, netitiko deficito kriterijaus. Tačiau nepamirškime, jog šalis išgyvena recesiją. Taigi apie kokį e, vienodo požiūrio principą, apie vienodų galimybių principą galime kalbėti. Ar nemanote, jog Prancūzijoje ir Vokietijoje ir šiuose dviejose šalyse situacija kardinaliai skiriasi? Ačiū. Pone Balšinarė, minutė. o anumită parte a Comisiei să recite. Mes neprašysime jūsų dar kartą skaityti kaltinimų dėl 3 procentų nuostatos, kuri yra labai konservatyvi. Manau, kad tikrai tai būtų gal ir įdomu perskaityti, bet siūloma visų pirma politiškai ir moraliai neteisingas sprendimas dviems šalims kurias labiausiai paveikė taupimo priemonės, o jūs norite, kad tos taupimo priemonės, kurios buvo taikytos praeitie, būtų tęsiamos. Dėl regionams taikomų sankcijų remiantis nacionalinių vyriausybių patvirtinta politika, tai yra visiškai nepriimtina. Regi komitetas ir regionų komitetas visuomet atmetė tokias nuostatas. Jūs šiandien kūrėte precedentą. Sanglaudos politikai, tame tarpe dabartiniai finansiniai programai ir tai yra rimta. Prašau pažvelgti į bendrą šių priemonių poveikį toms šalims, kurios įgyvendina sanglaudos politikos nuostatas. Rumunijos atveju buvo sustabdytos šešios veiklos programos dėl neiškių priežasčių ir mes esame kaltinami populizmu ir euroskepticizmu, tačiau pažvelkime, kas dedasi mūsų pačių kieme. Jeigu mūsų nuomonė ES ateitis baigėsi 2019 metais, tai pagalvokite, kaip atsilieps jūsų veiksmai. Ponas Fernandės, atsiprašau, jūsų nežinojau apie tai, kad jūs atstovaujate kitą narį, taigi žodis jums prašau. Ačiū pirmininkė. Šties labai sunku pasisakyti, nes turiu atstovauti piliečiams e, tų, tų valstybių, kurios, e, kuriams nepavyko sumažinti deficito. Taigi man iš ties labai sunku e, pasisakyti šiuo klausimu. Tačiau norėčiau paprašyti komisijos neblokuoti struktūrinių lėšų skirimo. Žinoma, komisija turi nepamiršti savo įsipareigojimų, tačiau ji taip pat turi paaiškinti, kaip bus apskaičiuojamas sustabdymo mastas, e, kuriuose srityse e, lėšos bus sustabdytos ir e, kokie, kokiais argumentais remiantis tai bus padaryta. Sakome, jog Europos parlamentas e, daro spaudimą tarybai, tačiau ką jūs darote, kuomet vyksta tokie nemoralūs dalykai, kaip kad referendumas Vengrijoje? politika Europoje neapsiriboja taisyklėmis. Mes turime suteikti vilčių ir galimybių piliečiams. Gerbiamas vicepirmininkė, gerbiama komisijos narė. Komisijos nariai turi mums suteikti daugiau vilčių e, sukurti tokį Europos projektą, kuris mums asocijuotųsi su viltimis ir taip mes išgelbėsime visą Europos Sąjungą. Ačiū, tai buvo paskutinis regijų komiteto nario klausimas. Komisijos nariai, prašau. Šis narys pakeitė regijų komiteto narį. Atsiprašau. Du pirmininkai susitarė, kad šis ponas pakeis vieną regi komiteto narį ir jis naudojasi regi komiteto nariams skirtų laiko situacija tokia. Kreipiuosi į komisijos narius. Ar norėtumėte sureaguoti, ponė Katainin? 3-4 minutės jums prašau. Ačiū pirmininkė gerbėmiai nariai. Buvo kalbama apie lankstumą. Kaip matote, e, kiek komisija turi veikimo laisvės ir lankstumo kai dėl sprendimo susijusio su šiomis dviejomis šalimis. Būtent todėl nei Ispanijai, nei Portugalijai baudos nebuvo skirtos. Tačiau esame įpareigoti teisiškai iš dalies sustabdyti EFSI. Nesu įsitikinęs, ar visi supranta, kad tuo pačiu metu, kai dviejų šalių vyriausybės pateikė savo planus susijusius su biudžetu ir įsipareigojo laikytis fiskalinio kelio nuostatų. Tai kai tik tai įvyks, komisija galės panaikinti šį sustabdymą. Kitaip sakant, viskas priklauso nuo tų dviejų narių, valstybių narių. Jeigu valstybės darys tai, ką prižadėjau savo piliečiams ir kitoms valstybėms narėms, jos nepraras nei cento. Bent jau aš esu įsitikinęs, kad abiejų šalių vyriausybės padarys tai, ką pažadėjo, nes pažadėjo. Ir mes tikrai suprantame tą sudėtingą situaciją šalyse ir nenorime rizikuoti ir dar pabloginti ekonominę situaciją. Taigi viskas yra šių valstybių narių rankose. Buvo paminėta, kad komisija nori bausti regionus dėl to, kad vyriausybės e, žaidžia pagal taisyklės. Na, vargu, ar bus klestinčių regionų, jeigu centrinės šalies vyriausybės netinkamai dirbs. Juk kalbame apie vieną susijusią ekonomiką, nes šalies sveika, stipri ekonomika yra priklausoma nuo regionų ekonomikos ir atvirkščiai. Būtent tam yra nustatomos regioninės e, makro sąlygos. Visi galime sutarti, kad niekas nenori prarasti lėšų Bet kai valstybės narės pradės daryti tai, ką įsipareigojo, e, situacija pasikeis. Ačiū, ponė Kretų, prašau. Taip, gal keletą žodžių. Ane? Visų pirma, esu įsitikinusi, kad mes išklausome vieni kitus Mes e, išklausėme jūsų pastabas, jūsų susirūpinimą ir pirmininko pavaduotojas Katainen taip pat dalyvauja tokiu pačiu tikslu. Sprendimų mes priimti negalime. Negalime priimti sprendimų visos kolegijos vardu, negalime pasakyti, kokios programos bus sustabdytos ir kiek, kokių lėšų skirimas bus sustabdytas. Sprendimas bus priimtas vėliau po diskusijos kolegijoje. Mes norėtume gauti ataskaitas iš šių dviejų šalių. Jos įsipareigojo parengti biudžetą iki 2000 iki spalio 15 dienos, šių metų spalio 15 dienos. Jos turi laikytis šešių dokumentų rinkinio nurodymų. Komisija galėjo nustatyti 0,2 procentų nuo bendro nacionalinio produktų baudą, tačiau to nepadarė. Tokia bauda būtų iš tikrųjų padariusi labai rimtą ir ilgalaikį poveikį ir Ispanijai, ir Portugalijai. Savo laiškuose Portugalija ir Ispanija įsipareigojo iki spalio 15 dienos laikytis stabilumo ir augimo pakte įtvirtintų nuostatų. Norėčiau paprašyti pono Baštinaro pasikeisti su manimi vietomis. Ką jūs darytumėte mano vietoje? Niekas kitas taip labai neremia nei regioninės politikos, nei sanglaudos politikos, kaip tai darau aš, ypač Ispanijoje ir Portugalijoje. Žinau, kad ES sutartyje nurodyta sanglaudos politika yra skirta tam, kad būtų mažinami atotrukiai tarp regionų ir dėl to mes esame nuolat susirūpinę. Tačiau turime diskutuoti. Turime, dialogas turi vykti. Jūs atstovaujate tas šalis, tų šalių gyventojus. Ir kaip teigia ponia Koculino, visa ši situacija, visas šis procesas e, yra e, patvirtintų teisės aktų pasiekmė. Na taip, jūs galite pakeisti tuos teisės aktus. Ir ponia Kaculino atstovauja tą regioną, kuriame makrosąlygų nesilaikoma. Ji atstovauja pietinę Italijos dalį. Su apgailestavimu norėčiau pasakyti, kad jeigu bus nesilaikoma šių makrosąlygų, tai regionai negalės vystytis. Juk žinome, kad kai kuriems regionams buvo skirta milijonai eurų, tačiau matomo rezultato dėl augimo, dėl darbo vietų kūrimo nėra. Ir aš suprantu tą ryšį tarp biudžeto deficito ir eksantė sąlygų. Šios eksantė sąlygos buvo sukurtos tam, kad būtų galima sukurti strategiją kiekviename regione. Ir dėl šių eksantės sąlygų turime kiekvienoje šalyje parengtas strategijas dėl skaitmeninės darbo atvarkės, dėl investicijų vairias rytis. Praktiškai kalbant, nepaisant to, ką pasakė ponas Gautieri, esu įsitikinusi, kad šios sąlygos yra labai teigiamas iššūkis kai kuriams šalims. Tai yra mano asmeninė nuomonė. Nemanau, kad Italija būtų galėjusi parengti tokią politiką dėl plačiai juošio ryšio, jeigu nebūtų numatytų eksantę sąlygų. Esama ir daugiau pavyzdžių, pavyzdžiui, Lenkija. Yeah. tai yra teigiamos paskatos, kad turėtume tokią sistemą, kad būtų galima daryti investicijas ir kad būtų pasiektas maksimalus investicijų regionuose poveikis. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Dėkoju komisarams ir dėkoju reikia komiteto nariams. Tai buvo pirmas dėrybų raundas, tai yra mūsų pokalbis šią temą. Tai buvo e, pirmas struktūrinio dialogo lygmuo. Komisija e, labai atidžiai išklausė regi komiteto narių žinę. Norėčiau pabrėžti, mes regi komiteto nariai puikiai suprantame um, sanglaudos politikos ateities e, vaidmenį, mūsų vaidmenį šiame E, modelyje ir suvokiame, kokia yra sąsaja tarp e, geresnės valdysenos ir sanglaudos politikos. Mes suprantame ir sąsają, ir situaciją, tačiau taip pat mes norime išgirsti e, tuos tikruosius duomenis ir tikrasias aplinkybės ir poziciją. Ir labai detalę komisijos poziciją apie tai, kaip jūs ateityje ketinate elgtis. Tai yra mūsų žinia jums. Dabar noriu suteikti žodį kolegai ponui Kolterijai. Dėkuoju. Dabar periname prie ekon komiteto ir išnaudosime tą patį formatą. Jis šiek tiek kitoks. Keturios minutės pasisakymams, dvi minutės klausimams ir atsakymams. Mes turime daugiau laiko skirti pasisakymui ir trumpesni bus klausimai ir laisviau galėsime naudoti uh, E, turimus, e, savo, turimą savo laiką. Pirmas kalbėtojas. Burhertas. E, Dėkuoju. Dėkoju vicepirmininkui Katainen ir komisariai Kretu už bendrą nuomonių pasikeitimą šiandieną. Komisija yra įpareigota pateikti pasiūlymą dėl E, įsipareigojimų e, sustabdymo. Ir šitas pasiūlymas yra e, turi būti parengtas po to, kad taryba nus, kai taryba nusprendė, kad dvi valstybės narės kol kas nepritaikė efektyvių priemonių dėl e, biudžeto deficito pervišio sumažinimo. Tai yra e, komisijos užduotis, e, taip yra numatyta šiame reglamente. Ir e, E, institucijos tarpusavyje e, jį patvirtino kartu. Ir aš asme, asmeniškai norėčiau E, pabrėžti tą patį, ką sakė ir ankstesni kalbėtojai. Aš esu prieš tai, kaip visada buvome prieš tai. Na, toks argumentas būtų tikrai labai silpnas, jeigu mes komisijai, e, parlamente kalbėsime taip, kaip dabar, kad aš pasakau šiandieną prieš, todėl kad ir anksčiau buvau prieš. Tai manau, kad mes labai sunkiai bendradarbiausime. Aš e, norėčiau dar kartą tai pabrėžti, kaip kolega kalbėjęs prieš mane tą pabrėžė. E, dėl e, įsipareigojimų. E, tai e, nėra jau vykdomi projektai, tai yra būsimieji produktai. Ir e, aš manau, kad mes nekalbame čia apie tai, jog mm, lėšos bus sustabdytos. E, tos priemonės tiesiog vėliau galės būti vėl išmokėtos tada, kai bus patenkintos reikiamos sąlygos. Ir aš manau, kad komisija turi pakankamai priemonių, galimybių tam įgyvendinti. Man tai yra labai svarbu. E, svarbu žinoti kaip, ką ir kada. Uh, Tai yra, mes norėtume konkretesnių veiksmų, kaip, tos prie, kaip ta, tos sankcijos bus įgyvendintos. E, mes žinome, kad Ispanija, Portugalija e, tarpusavėje labai skirtingos. Ispanija eina e, labai aiškių kelių, tačiau dabar, valdant naujai vyriausybė Portugalijoje, aš nematau, kad Portugalija eitų tuo pačiu keliu. Uh, pagrindinės e, sąlygos e, lėšų išmokėjimui yra labai objektivus kriterijus, kuriuo gali vadovautis komisija. Ir turint e, omenyje visą šitą konkretų vaizdą, tai be abejo komisija turi pateikti konkretų pasiūlymą. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta anksčiau, aš pasitikėsiu komisijos Mm, logiškų mąstymų. E, tai yra komisijos įsipareigojimas. Aš asmeniškai, e, bent jau taip manau, daugelis kitų iš mano frakcijos taip pat. Tačiau mes e, negalime reikalauti iš komisijos, kad komisija sulaužytų pažįstų teisę. Aš turiu dar 30 sekundžių ir todėl noriu užduoti uh, dar vieną klausimą. Kada komisija ketina pateikti tokį pasiūlymą? Like Kas nori atsakyti iš šitą klausimą? Vicepirmininkas Katainen. Labai trumpai. Į tą paskutinį klausimą atsakysiu, kada komisija pristatys e, šitą pasiūlymą. Na, mes dar neapsisprendėme, neturime nustatę terminų. Ir mes rytoj kolegijai kartu su komisarė Kretu pranešime, ką darysime toliau. Pagal reglamentą, jeigu iš dalies sustabdomas lėšų mokėjimas, Jis turi būti pašalintas iš karto po to, kai komisija priima sprendimą, jog šalis laikosi fiskalinių reikalavimų. Nemanau, kad e, ponas Bas klausė kito dalyko, e, ne kada bus pašalintos sankcijos, bet kada bus pateiktas pasiūlymas, nes reglamente nėra nuteikta, numatyta konkrečių terminų, kada komisija turi pateikti pasiūlymą. Komisija kretų sakė, kad tai yra metai po to e, tačiau metai Tai yra metai po priimto sprendimo, kaip numatyta reglamente, o reglamente nėra niekur pasakyta, kur, kada, kada komisija turi pateikti savo pasiūlymą. Pone Bereš, ačiū pirmininkė. Manau, jog dabar akivaizdu, kaip, koks svarbus yra struktūrinis dialogas už kurį tiek daug kovojo ir Europos parlamentas. Manau, jog mes įrodėme, jog tai svarbu dėl juridinio, ekonominio ir kitais aspektais. Gerbiamas komisijos atstovė Katainen, norėčiau paklausti, kodėl Dabar kaip tik Lisabonoje, Portugal, e, Portugalijoje buvo pareikšta, jog šaliai reikės naujos ekonominės, e, naujos ekonominės pagalbos programos. Tad apie kągi mes šiandien kalbame? Jūs, gerbiamas Katainen, esate atsakingas už investicijas. Jeigu pakalbėtume apie dviejų šalių padėtį ir ypač apie Portugaliją, matytume, jog e, ten investicijų lygis smuko dėl to, jog šalis turėjo e, laikytis augimo ir stabilumo pakto nuostatų ir šešių dokumentų renginio reikalavimų. Tačiau juk šiandien būtent investiciniai pajėgumai yra svarbiausi. Nepamirškime ir kitų aspektų - įsiskolinimo lygio tiek valstybinėme, tiek privačiame sektoriuje. Šiuose sektoriuose investicijų lygis taip pat yra mažas. Jūs kartu su e, komisijos pirmininku Junkeriu parengėte investicijų planą Europai. Tačiau iš 110 e, milijardų eurų e, Portugalija gavo tik maždaug 70 milijardų. Gerbama ponė e, Kretų ir jūs teigiate, jog šios priemonės nėra labai rimtos, nes jos neturės ilgalaikio poveikio Tačiau nepamirškime, jog šių šalių ekonomikos ir taip yra trapios, e, šiam šalims sunku atsigauti, tad bet koks neigiamas signalas investuotojams e, pakenks pasitikėjimui, kuris yra būtinas investicijoms vykdyti. Manau, kad dėl to visi suturėme. Bet to, jeigu pažiūrėtume į Portugalijos padėtį, matytume, kad ten deficitas e, sieks 2,5 procento, tad kokį daugiau mes galime norėti. Tad labai džiaugiuosi, jog dabar turime galimybę šios klausimus aptarti struktūrinėme dialoge. Manau, jog mes iš ties turėtume pakalbėti ir apie taisyklės E, komisija teigia, jog e, galime taikyti nulio sankcijų principą. Galbūt galima būtų taikyti ir kokį kitokį e, principą, pavyzdžiui, įsipareigojimų sustabdymo, tiksliau įsipareigojimų sustabdymo netaikyti. Na, aš manau, kad jeigu komisija nori išsaugoti e, savo pozicijas, ji turėtų visų pirma aiškiai įsitikinti, ar e, įsipareigojimų sustabdymas yra pagrystas. Tad ką Jūs manote apie tokias e, galimybės ir e, įsipareigojimų sustabdymo netaikyti arba jį taikyti tiesiog e, nulinę apreptimi? Ačiū. There's a lot is over, but I'm sure. Na, kalbėjimo laikas baigėsi. Na, manau, e, jūs tikrai turėsite galimybės pakomentuoti vėliau. EKR er vardu Venta Luka. Dėkoju. Pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau kritiškai atsiliepti dėl komisijos pareiškimo, kad e, kalbama tik tais apie įsipareigojimus, o ne mokėjimus, kurie bus sustabdyti. E, šalis e, ir, ir kad, e, kad e, lėšos bus atšaldytos tada, kai atitinkamai šalis e, ištaisys trūkumus. Be abejo, padidinama rizika investuotojams, kai jie žino, kad jų kofinansavimas priklauso nuo to, kad jų šalies vyriausybė turi įvykdyti savo įsipareigojimus ES atžvilgių ir jie to nepadarys. Tad tai reiškia, kad vyks regresas investicijų prasme. E, tos priemonės, kurias mes turime pritaikyti, yra netinkamos, nes e, šioje situacijoje yra e, taupomos investicijų išlaidos. Visas regionas turi taupyti ir reikėtų iš tikrųjų geriau taupyti konstruktyves išlaidas. Dabar dėl euroskepticizmo. E, mes turime, e, mes turime atsižvelgti tai, kad daugelėje šalių smarkiai didėja e, euroskepticizmas. Ir jeigu Europos parlamentas iš naujo atnaujins savo taisyklių taikymą, jis dar padidės. Protingiausia būtų pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume šitą reglamentą pritaikyti kiek įmanoma protingiau. Kai kalbame apie finansavimo ar E, įsipareigojimų e, vykdymą, e, tai, tai negali, mes negalime pamiršti regioninės politikos. Valstybės narės turėtų laisvai naudoti iš tas išlaidas, kurios E, kurios laik, laikinai yra sustabdomos, kaip e, sakė ponė Katainen. Aš manau, kad viešų lėšų panaudojimas turėtų būti vykdomas efektyviau. Taip pat e, mes sakome, kad mes galėtume sumažinti bendrą finansavimo dalį. Ir trečioji šalis galėtų padidinti savo bendrą finansavimo dalį. Ir Tačiau e, kiekvienam projektui e, būtų vis tiek skiriama tam tikra dalis Europos, e, iš Europos biudžeto, nes tai padėtų užtikrinti projekto efektyvumą ir tai duotų teigiamą efektą. Nes Ir tai yra būtent tai, kas, e, ko dabar mes siekiame. Mes matome, kad e, Graikijoje finans, bendra finansavimo mechanizmas buvo perdirbtas 100 procentų. Ir trečiosios šalies e, bendra finansavimo dalis galėtų būti padidinta. Norėčiau paklausti komisijos, ar jūs galvojate apie kokį nors ap apmokestinimą Ar galvojate apie kokį nors uh, kitą uh, bendrą finansavimo modelį? Pone Katainė, norite pakomentuoti? Uh, dėkuoju. Pirmiausia, aš tikrai nenoriu komentuoti uh, jokių žinių dėl Portugalijos ateities. Tikrai uh, komisija šiuo klausimu nieko nenori komentuoti. Mūsų bendras ketinimas yra palaikyti Portugaliją, padėti ją eiti į priekį ir grįžti prie tvaraus augimo. Ir tikrai nereikia uh, siūsti jokios destabilizuojančios žinios. Madame Perez sakė, kad Portugalijai reikia visokių paramos priemonių viešoms ir privačioms investicijoms paremti. Su to visiškai sutinku. Aš e, nenoriu e, iš anksto spręsti apie komisijos priimtus sprendimus ateityje, tačiau jeigu mes nuspręstume sustabdyti dalį mokėjimų, tai bet kokiu atveju reikštų, kad vis tiek šalis gautų labai didelės e, mokėjimų lėšas. Ir labai daug neišnaudotų įsipareigojimų Portugalijos atveju, netgi jeigu iš dalies bus sustabdyti mokėjimai. Kol kas šalis e, nesugebėjo įsisavinti didžiu, didžiulės dalies lėšų. Dabar dėl jūsų pasiūlymo, dėl nulinio sustabdymo nieko negaliu komentuoti iš anksto negaliu nuspręsti, koks, e, nuspėti, koks bus komisijos sprendimas. Na ir paskutinis mano komentaras. Mes visi kalbame apie laiko perspektyvą. Portugalija ir Ispanija pristatys e, biudžeto e, projekto planą spalio 15 ir komisija tuos planus įvertins, kaip ir e, visų kitų šalių biudžeto projektus įvertins. Tada, kai atliks, e, bus atliktas įvertinimas, tada automatiškai primsime e, sprendimą dėl e, lėšų, dalies lėšų sustabdymo. Ir kai tik įvertinsime, kad abi šalis įgyvendino savo įsipareigojimus, tada mes tą sustabdymą galėsime atšaukti. Logika yra tokia. Taigi, šį rudenį gali būti priimtas šitas sprendimas sustabdyti e, lėšų, lėšų mokėjimą, tačiau tą patį galima padaryti šį rudenį atšaukdami šitą sprendimą. Sėdė guliar aš e, e, sąmoningai palikau komisijai atsakyti e, į mano laiką, o jūs išnaudojate šitą laiką kitiems dalykams. Jeigu mes turime taisyklės, tai mes turėtume šitų taisyklių taisyti. Dabar Sidigular. Aš sutinku su Bentliuker. Aš manau, kad kiekvienas parlamentaras turėtų gauti atsakymą. Akinių norėjau pasakyti ir visų pirma norėčiau padėkoti komisijos atstovams, kad jie yra čia. Taigi norėčiau pasakyti, kad šie debatai puikiai atspindi dabartinę situaciją Europoje. Kiekvienas iš mūsų turime pasirinkti e, poziciją, turime pasirinkti, kurias, kuriai stovyklai atstovaujame, ar tiems, kurie už griežtas ar už lankščias taisyklės, ar esame iš šiaurės ar iš pietų, ar, iš, e, ar priklausome kairiesiems ar dešiniesiems. Na, aš manau, jog turėtume e, pakalbėti apie keletą svarbių aspektų, dėl kurių turime susitarti. Visų pirma, manau, jog visi sutarėme, jog turime nepamiršti e, žmogiškosios e, mūsų ištikusios krizės pusės. E, juk Europa buvo kuriama žmonėms ir mes turime nepamiršti žmonių, kurie kenčia ir atsižvelgti į padėtį nacionalinių ir regioninių lygmenių. Skurdas šiandien yra aktuali problema visiems, nesvarbu ar esame iš šiaurės, ar iš pietų, ar jauni, ar pagyvenę. Kitas klausimas pasitikėjimo praradimas tiek, šiaurės pietos, tiek Europos pietuose, tiek šiaurėje. E, taip, ir e, šalis moka tam tikras įmonė, įmokas ES ir piliečiai turi žinoti, kaip tie pinigai yra panaudojami. E, neturėtume karikatūrinti dabartinės situacijos ir galvoti, jog skurdžiai gyvena tik tai žmonės pietinėse valstybėse, o turtingieji yra šiaurėje. E, dar vienas klausimas - taisyklės. Man atrodo, kad Europos parlamente dėl šių taisyklių nebuvo balsuojama. Aš kaip pranešėja atsakinga už šešių paketų, e, už šešių priemonių dokumentą, e, turiu pasakyti, jog komisija turėtų stengtis elgtis, elgtis e, sažiningiau ir netaikyti jokių išimčių. Žinoma, visų pirma, turime sustvarkyti savo kieme ir turime pagalvoti net apie tai, ką Europa gali duoti mums, bet ir ką mes galime duoti Europai. Taigi aš norėčiau Jūs paraginti, nepamiršti, jog šis E, žaidimas yra sudėtingas ir turime nepamiršti laikytis taisyklių ir tuo pačiu stengtis e, kaip įmanoma mažiau pakengti šalims. Taip pat turime pagalvoti, kokiagi ateitis mūsų laukia. Visi bando tarsi nusiplauti rankas, sakydami, kad pasiekmes nebus skaudžios. Tad turime pagalvoti, kaipgi nepakenkti šalių ateičiai, juk investicijos būtent ir yra skirtos ateičiai užtikrinti, o ateitis yra svarbus klausimas visai Europai. Uh, Ačiū. Aš, kaip sakė pirmininkas Guoterį, norėčiau pasakyti, kad pagal uh, reglamentus, reglamentuojančius ES fondus, nėra jokių terminų, kada lėšos turi būti sustabdomos. Mes kaip, parlament, kaip komisijos nariai informuosime e, kaip e, Europos, Europos komisija. Na ir kaip jūs sakėte, mes atsižvelgsime jūsų pasiūlymą. Uh, galbūt po to, kai abi šalis e, pateiks savo biudžeto projektus. Tačiau ne mes dviese turime priimti šitą sprendimą, visa komisarų kolegija turi jį priimti. Ir labai man patinka jūsų idėja dėl žmogiškos perspektyvos. Aš, mes politiką neusimame tik tais dėl politikos. Mes norime pagerinti piliečių gyvenimą. Uh, Ir manau, kad regioninė politika yra matomiausia ir apčiopiamiausia, kuri parodo įvairius e, trūkumus. Ir man labai didelį nerimą kelia tai, ką jūs sakėte, susiskaldimas tarp pietų ir šiaurės, rytų ir vakarų. Aš manau, kad yra labai pavojinga eiti tokiu keliu. Taigi, uh, solidu, solidarumas turi e, eiti ranka rankon su atsakomybė. Mes turime e, teisės aktus ir mes turime juos taikyti. Kaip jau sakiau pradžioje, šitos šalis e, turėjo, turi labai daug neišleistų lėšų nuo 2014, 2015 ir 2016 metų iš šių metų įsipareigojimų. Taigi, manau, kad jeigu mes sustabdysime E, mokėjimus, tai mes, jeigu mes sustabdysime e, lėšas, tai yra tik tais daliai tų įsipareigojimų. Ir e, E, tai bus iki 2020 metų, tačiau tikrai tos šalis nelaukstų 2020 metų. Ta trumpalaikėje perspektyvoje galiu Jūs e, užtikrinti, užtikrinti, kad nebus prarastas nei vienas centas. Tačiau sutinku su Jumis, kad reikia vadovautis sveikų protų, tai yra politinis signalas ir be abejo tai yra simbolinis signalas. E, manau, kad rasime tinkamą pusiausvyrą tarp būtinybės laikytis taisyklių, kurias priėmė Europos parlamentas ir taryba ir be abejo to įvaizdžio, kurį mes e, e, sukūrėme visai Europai. E, labai ačiū. Marisa Matijas. Senhores Comissários, eu aguardo. Ačiū pirmininkė, gerbamas komisijos nariai, gerbama komisarė, dar keletą sekundžių. Norėčiau pakartoti mūsų poziciją, e, kuomet pradėjome šį struktūrinį dialogą. Nesinori, jog šis struktūrinis dialogas taptų didžiuliu farsu. Na, galbūt sprendimas jau yra priimtas. Tai, o tai būtų tikras nusikaltimas visam Europos projektui. Kaip žinote, portugalai ir ispanai turėjo susitaikyti su e, griežto taupimo pasiekmėmis. Ir kaina už šios kvailus sprendimus moka dar ir šiandien. E, komisijos atstovas Jurki Katainenas kalbėjo apie šios šias priemonės kaip apie paskatas, tačiau tai tikrai nėra paskatos. Gerbiamas Katainen, Katainen, Mes vertiname jūsų darbą, tačiau e, nepamirškite, jog sankcijos tikrai nėra kažkokios priemonės, kuriomis skatinama kažką daryti, tai nėra paskatos. Manau, jog šiuo atveju mes susidurime su labai ciniška pozicija, nes sankcijos yra pristatomos kaip paskatos, nors tai nėra tiesa. Portugalija ir Ispanija jau ir taip pastaraisiais metais labiausiai nukentėjo nuo priimtų sprendimų. O ką šiandien jiems siūloma? Ogi siūloma taikyti dar e, naujas sankcijas, kurios yra absurdiškos ir iš esmės neteisingos. Nors ir taip šios šalis buvo priverstos mažinti investicijas. Ir kodėl? Ogi dėl, jo, e, dėl jokios pagristos priežasties. E, jau ir taip investicijų lygis yra minimalus. Ir štai šiandien e, net ir šioms investicijoms kyla grėsmė. Ir, ir nesvarbu, kaip jūs tas sankcijas e, pateiksite, jos yra sankcijos ir tai turės e, didžiulės žalos abiems valstybėms, kuriuose padėtis ir taip yra labai nestabili ir komisija ir toliau primetinės šalims tam tikrus sprendimus, e, kuriems e, šalių e, dauguma piliečių nepritarė. O jūs tiesiog norite jėga primesti sprendimus, kuriais yra tiesiog piknaudžiaujamas susidariusią padėtimi. Manau, jog Tai kelia grės, e, grėsmę e, visam Europos projektui ir jo ateičiai. Manau, jog šis projektas pradės e, lėtą mirti būtent tą akimirką, kai bus pradėti priimti tokie nepagristi sprendimai dėl fondų lėšų sustabdymo. Jau ir taip padėtis yra liūdna. Žinau, kad jūs komisijos nariai visuomet rasite šiltą vietą Goldman Sachs ar kažkur kitur, tačiau pagalvokite ir apie Europos projektą. Norėčiau pasakyti, kad nariai laikytųsi nustatyto laiko limito, nes turta. Žaliųjų frakcijos vardu prašau. Labas vakaras. Na, akivaizdu, kad suprantate, kokia yra mūsų bendra nuomonė. E, mūsų komitetas yra prieš e, sankcijas. Tačiau norėčiau šiek tiek sugrįžti į praeitį e, ir pakalbėti apie diskusijas dėl biudžeto, Ispanijos biudžeto. Tuomet buvo nutolta nuo biudžeto tikslų Tačiau mes tuomet aiškiai nurodėme, jog Ispanija vykdys mokestinės reformas ir jos turės įtakos ir turės įtakos deficito lygiui. Tuo metu jūs sakėte, jog e, e, tai nieko tokio. Tačiau jau tuo metu Ispanijos valdžia E, įspėjo, jog e, situacija yra bloga. Nepaisant to, jūs tiesiog užmerkite akis. Na ir kai už biudžeto politiką atsakingi asmenys tiesiog užmerkia akis ir nesima jokių veiksmų, tai kągi, e, kągi galvoja piliečiai. Jie tiesiog jaučia, jog yra baudžiami už tai, ko patys nepadarė kad yra baudžiami už tuos, kurie tiesiog nesilaikė žaidimo taisyklių. Na ir taip pat galbūt reikėtų pasvarstyti ir pagalvoti apie taisyklės, jog jos yra per daug dogmatiškos, jau daugybę metų nesikeičia, bandoma tarsi e, jas kažkaip pritaikyti, e, jomis žongliuoti. E, Tačiau turėtume pagalvoti, kodėlgi šias taisyklės yra taip sunku taikyti. Manau, turime suprasti, jog e, šiandien komisija taisyklės taiko ne vienodai, atsižvelgdama į kiekvienos e, pagal šalį. Tad Turėč, norėčiau pabrėžti tris svarbius dalykus. Visų pirma, norėčiau paklausti, ar jūs atlikote e, socialinio poveikio analizę. E, taip pat mane labai nustebino, jog ponas Katainen pasakė, jog nieko blogo nenutiks, nes e, šios valstybės ir taip turi daug lėšų, mažai šių lėšų įsisavino, taigi jų užteks ir ateinantiems metams. Uh, Na, jūs žinote, kad šios programos yra skirtos tam, kad valstybės turėtų pakankamai lėšų įgyvendinti įvairias programas. Tad jeigu tų lėšų nebus, šios programos nebus įgyvendintos. Liko minutė. Taip aš puikiai matau. Tad jeigu komisijos narys neatsakys į šį klausimą, nieko baisaus, galbūt jis jį atsakys vėliau. Na ir dar vienas dalykas norėčiau pasakyti visiems kolegoms, mes visi sutinkam, e, sutarėme, jog e, makroekonominės procedūros yra skausmingos. Tad galbūt e, per kitą plenarnį posėdį mums reikėtų parengti rezoliuciją šiuo klausimu ir pakalbėti apie tam tikras blokavimo galimybės ir remiantis šią rezoliuciją paprašyti tarybos nutraukti šią procedūrą. Pirmininko pavaduotojai skiriama 30 sekundžių. Numušiau tave. Pirmininko pavaduotojai skiriama 30 sekundžių. Atsiprašau, negaliu atsakyti per tokį trumpą laiką tinkamai. Iš tikrųjų, mes kalbam apie visai kitokį lyginį. Buvo anksčiau. Ir dar kartą norėčiau pakartoti, kai vyriausybės padarys, ką pažadėjo, niekas nepraras nei vieno cento. Ir aš tikrai seksiu, kad vyriausybės vykdytų savo pažadus ne tik dėl to, kad tokie yra teisės aktai, bet ir dėl to, kad jos grįžtų į augimo kelią. Ir Jeigu tos šalys nepadarys to, ką prižadėjo kitoms valstybėms narėms ir savo piliečiams, tuomet atsiras problemų, bet tikiuosi taip neatsitiks. Ačiū FDD Marko Valiai. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš Italijos ir esu atstovauju vieną iš tų šalių, kurios nepagalvoja pritarė tokioms nuostatoms tokios šalis kaip Vokietija, kai nesilaiko nuostatų, tai nieko neatsitinka. Dabar mes vėl kalbame apie pusiausvyros atstatymą, kalbame apie sankcijas pietų Europai. Kai suprasime, kad ekonominiai ir politiniai klausimai yra susiję su e, ekonomikos ir pinigų politika, tuomet galėsime elgtis kitaip, užuot taikę sankcijas. Toms šalims labiausiai reikalinga parama, o mes kalbame apie lėšų blokavimą. Ir tos šalis, kuriuose nėra pusiausviros, pavyzdžiui, Niderlanduose arba Vokietijoje, e, joms taikomos tokios procedūros, kurios tampa dar palankesnėmis. Pavyzdžiui, pra, Prancūzijoje tokia pati situacija. Ir manau, paprasčiausiai taisyklės neveikia. Mums reikia susitelkti ties ekonominėmis ir pinigų problemomis. Buvo pasakyta, kad Jeigu norime, kad Europos e, pinigų sąjunga veiktų ir jeigu mes vis dar imsimės tokių nepopuliarių priemonių, tai ES ko gero neištvers reikimų su įgaliojimu pabaigos ekonomikos ir pinigų politika neveikia vienodai visose šalyse, nes jų poreikiai skirtingi. Turėtume liautis taip sąžiningai gynę tas procedūras. Manau, kad labai svarbu šios klausimus valdyti, o ne paleisti juos, kad jie vystytųsi nevaldomai reikėtų užduoti savo klausimą, kaip turėtų veikti Europos pinigų sąjunga. Reikėtų atsisakyti tokių kvailų sankcijų, kurios yra taikomos vienoms šalims, bet netaikomos kitoms, tokiu būdu ir kuriama pusiausvyros toka. Pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas atliko tyrimus, rašoma apie Vokietiją, bet jokių sankcijų jos atžvilgių nesijimama. Mums reikia labai galvoti, ką darome, nes tai, ką mes darysime, dar labiau paveiks piliečius. Taip, visi pritarė tam, kad Ispanijos ir Portugalijos piliečiai pastruosius dviejus metus iš tikrųjų kentėjo paprastiems žmonėms buvo labai sunku, jie prarado darbus, jie prarado viltį ateitimi, bet yra ir pozityvių ženklų. Ispanijos ekonomika auga, tačiau darbo vietų trūksta, taigi trūk, reikalingas stabilumas, o stabilumas atsiras tuo met, kai visi patikės kad šalyje jau neliko struktūrinių problemų. Kitas dalykas - Europos solidarumas yra pagrįstas teisės viršenybė. Europos sąjunga buvo įsteigta e, remiantis teisės viršenybę, o ne stipresniojo viršenybę. Tai reiškia, kad visi turi daryti tai, e, kas, kas priklauso. Mes esame solidarūs, visi turime atlikti savo namų darbų. Darbus priešingo atveju nebus jokio solidarumo, jeigu nepasitikėsime vieni kitais, neturėsime ir vertybėmis pagrįstos sąjungos. Todėl komisija kaip sutarčių sergėtoje turi labai atidžiai visoms šalims vienodai taikyti taisyklės. Net jeigu yra politinė valia nesilaikyti teisės aktų, neturėtume taip daryti. Nes svarbiausias dalykas yra vienybė. Jeigu kas nors norėtų keisti taisyklės ar teisės aktus, tai suprantama, galima taip daryti, tačiau mūsų pareiga yra užtikrinti, kad visos nuostatos, visi teisės aktai būtų taikomi, kaip turi būti taikomi. Ponas Mono gerbiami komisarai, gerbiamas pirmininkė. Ir vėl matome, kaip ES e, institucijos bando pakeisti valstybės, e, valstybių narių institucijas. Ir vis kalbama apie didesnį turtą, apie geresnę ekonomiką, tačiau tai yra e, Briuselio primesta politika, kuria siekiama tiesiog iš, išsaugoti eurozoną. E, Šiandien kalbame apie sumas, e, e, tai yra keliasdešimt milijardų eurų, kurias buvo e, panaudoti Ispanijoje per kelis metus ir būtent tokią sumą jūs dabar norite išaldyti. Tai yra Briuselio iša, šantažo išraiška. Jūs taip pat paneigėte socialinės sanglaudos principus. Nepamirškime, jog šių fondų panaudojimas yra atsietas nuo ekonominių klausimų, tačiau jūs bandote juos susijęti. E, remiantis jūsų sprendimu, fondų lėšos nebus tinkamai panaudojamos. Ir tai yra visiškai nelogiška, kadangi e, jūs apribodami lėšų skirimą e, tikitės, jog valstybės narės pasieks geresnių rezultatų. Taigi raginu nepriimti tokio sprendimo. Kiekviena šalis turi savo bankus, savo institucijas ir savo sistemą. Ir jūsų institucijos neturėtų to keisti. Galėčiau pakomentuoti, gerbiamasis nariai. Teigite, kad komisija skiria struktūrinių fondų lėšas e, su atsižvelgdama į griežtos taupimo politikos pasiekmes aš norėčiau priminti, kad yra ekspost ir eksante sąlygos, yra teisinis pagrindas, tiesiog reikia skaityti reglamentą, kaip parašyta. Eksante sąlygos yra skirtos tam, kad fondai veiktų tinkamai, o ekspost sąlygos e, skirtos tam, kad būtų skatinamos valstybės narės kuo geriau panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas. Taip pat teigiate, kad valstybės narės gali netaikyti fiskalinių nuostatų ar gali nebūti nuostatų dėl bankų. Leiskite pasakyti, kad mūsų ekonomika pagrįsta ir konkurencingumu, ir įsipareigojimais, ir solidarumu. vienoje valstybėje narėje kilęs gaisras gali peržengti sienas, todėl mūsų atsakomybė bendra. Ačiū Gunnar Forkmar. Ačiū pirmininkė. Keletas pamastymų. Visų pirma, manau, kad kelia nerima tai, kad čia esantis nariai mano, kad tos valstybės narės neįvykdys savo įsipareigojimų dėl biudžeto procedūros. Ir tai gali būti pati didžiausia problema. Ir tai yra šių dviejų šalių vyriausybių ir parlamentų problema. Mes visi esame patyrę sunkumų. Bet jeigu priimamas sprendimas padidinti išlaidas sunkiu laikotarpiu, tuomet sumenkinamos investicijos. O kitas, kita mintis būtų tokia. ES yra teisės sąjunga ir jeigu mes nu, priimame teisės aktus, tai visi turime tų taisyklių laikytis. Priešingo atveju tų taisyklių nereikia, priešingų atveju mes esame visai nesąjunga. Yra nuostatos, kaip mokėti narystės mokesčius ir skirtingos valstybės narės moka skirtingus mokesčius. Taip pat yra nuostatos, kaip laikytis fiskalinio stabilumo reikalavimų. Ir tos valstybės narės, kurios nesilaiko tų reikalavimų, yra valstybės narės, kurios nesilaiko reikalavimų ir jeigu mes mėginsime pasakyti, kad mes parengėme teisės aktus, patvirtinome teisės aktus, bet mes neturėjome to galvoje. Tai yra tik pareiškimas. Tokiu atveju, kolegos, mes sumenkinsime ne tik stabilumo pakto, bet visos ES patikimumą. Ir tuomet iš tikrųjų sumenkinsime visą Europos ekonomiką, nes jeigu manysime, kad problemas valstybės narės gali spręsti didindamos biudžeto deficitą, tai mes atsidursime tokioje situacijoje, kai galėsime investuoti vis mažiau ir mažiau. Gerbėmėjai pirmininkai, ponios ir ponai, jeigu klausimas yra toks, ar mes kaip parlamentas pritarėme, tam, kad turime laikytis teisės viršenybės, tai atsakymas gali būti tik vienas. Žinoma, mes galime aptarti, kaip sustabdymą vykdyti. Tačiau turime turėti galvoje ir tai, kad pasikliausime šių dviejų valstybių narių vadovais, kad bus laikomasi nustatytos procedūros. Mes diskusijos tarsi rodo, kad mes nenorėjome, neturėjome to galvoje, dėl ko prieimėme teisės aktus. Tokiu atveju yra didelė problema ir dėl ekonominio stabilumo ir dėl augimo ateityje. Grėsmė yra ne taisyklių laikymasis, bet leidimas jų nesilaikyti. Ir aš norėčiau pabrėžti dar kartą, komisija, jūs tikrai esate tam, kad užtikrintumėte, jog taisyklių būtų laikomasi, o ne atvirkščiai, kad jos būtų laužomos. Komisijos narė kretų. Norėčiau patikinti jūs, kad esame tam, kad parodytume, ką reikia daryti pagal nustatytas taisyklės. Tokią procedūrą taikome pirmą kartą bet galite mumis pasikliauti, galite pasikliauti ir kolegiją, ji suteiks visą informaciją, nes tikrai e, nesame suinteresuoti taikyti taisyklės aklai. Bet kaip teigiate, tos taisyklės, tos nuostatos yra patvirtintos ir parlamento, ir tarybos, ir mes visi kartu turime nuspręsti, ką reikia padaryti, jeigu norėtume, kad situacija pasikeistų. Ačiū Jums, nes iš tikrųjų atkreipėte dėmesį į bendrą valdyseną ir bendrą ES institucijų ir valstybių narių atsakomybę. Visi turime dirbti ranko rankon, o ne kaltinti vieni kitų e, kad Briuselis ir Strasbūras nurodo viską ir dirba blogai. Pereira. Ačiū pirmininkė. Gerbiamo komisijos narė, gerbiamas e, komisijos nary. Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad čia parlamente tie, kurie pasako prieš e, lėšų sustabdymą, tai yra dauguma mūsų, e, neprašo komisijos pažeidinėti taisyklės. Mes tiesiog prašome komisijos protingai e, aiškinti šias taisyklės tam, kad nebūtų priimtas e, neprotingas e, priešingų poveikį turintis sprendimas, kuris neigiamai paveiktų ir piliečius. Tai turėtų tikrai daug žalos Komisijos atstovai teigia, kad taisyklėse numatyta, jog e, lėšos turėtų būti sustabdytos. Tačiau, ponės ir ponai, ar yra taisyklė, kuri numato, jog šis sustabdymas, e, tiksliau šio sustabdymo tam tikrą apriepti ar ribą? E, galbūt galime nustatyti, jog šis sustabdymas būtų nulinis. Žinote, kad tokios taisyklės nėra. Sprendimą dėl e, lėšų sustabdymo e, apriepties lygio priima komisija. Taigi, jeigu komisija priimtų sprendimą sustabdyti įsipareigojimų skirimą, pavyzdžiui, ir nustatytų vieno euro e, ribą, tai toks sprendimas negaliotų, nes tokios taisyklės apskritai nėra. Na, komisija šiandien skundžiasi, sako, kad ji neturi e, sprendimo prieimimo laisvės, ne, negali rinktis. Tačiau iš tiesų tokios taisyklės, kurios trukdo protingai priimti sprendimus, neegzistuoja. Ir toks pasiūlymas sustabdymo apriepti nustatyti nulinę jau buvo e, išsakyta. Ir šis pasiūlymas yra visiškai suderinamas su esamomis taisyklėmis. Buvo sakyta, jog sprendimą priima komisija e, atsižvelgdama į nustatytas taisyklės ir Komisija siekia, jog e, tas sprendimas būtų teisingas. Atsižvelgdama į dabartinės aplinkybės, komisija turi atsižvelgti į vairias aplinkybės, pavyzdžiui, proporcingumo principą ar ekonominę padėtį. Tad nekalbėkite apie tai, kad šie sprendimai neturės jokių pasiekmių. Jūs jau nekartą sakėte ir dar kartą pakartojote, jog tos pasiekmes bus. Iš ties gali pasirodyti, jog šie sprendimai neturės e, jokių pasiekmių. Tačiau tiesa ta, jog pasiekmes iš ties bus ir tai buvo aiškiai pasakyta jūsų išplatintame dokumente. Juk kalbame apie investicijas, kurios bus atidėtos. Užmirštame, jog Portugalija ir Ispanija šios investicijos jau dabar yra svarbios per e, susitikimą su e, žurnalistais jūs aiškiai pasakėte, jog šie sprendimai turės skaudžių pasiekmių ir toks sprendimas yra neteisingas, todėl komisija atsižvelgdama į taisyklės turi tas taisyklės tinkamai interpretuoti tam, kad sprendimas, kuris bus priimtas, būtų teisingas ir sąžiningas. Pa, a, a, a, Pablo Zalba. Ačiū, panas Alba. Ačiū pirmininkė, gerbiamas visą pirmininkė, gerbiamą komisijos narę. Pakalbėkime apie tai, kokį įspūdį susidarys e, mūsų piliečiai e, Sakėte, jog Ispanijos ir Portugalijos ekonomika dabar sparčiai auga. Tačiau e, kaip bus vertinama komisija prieimus tokį sprendimą? Ar ji atrodys patikima? Pasirodys, kad komisija tiesiog baudžia valstybės. Tad ar jums rūpi, kokį įspūdį e, jūs paliksite? Juk dabar jūs ketinate bausti šalį, kurioje ekonomika auga itin sparčiai, e, kuri yra viena iš tų šalių, kuri sukuria daugiausia darbo vietų. Tad kokį įspūdį, kokį signalą jūs pasiūsite mūsų piliečiams? E, kita vertus, Europos centrinis bankas paskutinėme naujienlaiškyje e, kaip tik kalbėjo apie reformas, kurių ėmėsi Ispanija ekonomikos e, užimtumo srityje. Šis reformas labai gyrė. Tad kągi dabar pagalvos piliečiai? Viena vertus šalis giriama dėl reformų ir kita vertus ta pati šalis yra baudžiama. Kitas klausimas, kodėlgi Ispanijos ekonomika auga? Žinoma, ji auga dėl reformų, dėl tam tikrų e, sprendimų, kurie buvo priimti e, Europos centrinėme banke ir panašiai. Tačiau nepamirškime, jog pagrindinė šio augimo priežastis yra E, reformos, struktūrinės reformos, kurios buvo įgyvendintos. Tad aš norėčiau paklausti, jei mes būtume labai tiksliai laikėsi deficito e, tikslų, ar e, galima būtų tikėtis, kad Ispanijos ekonomika auktų daugiau nei 3,1 procentų, kaip kad auga dabar, manau, kad atsakymas yra neigiamas. Tad kasgi, kaipgi piliečiai vertins tas bausmes, kurias jūs skirsite už. Ir nepam, taip pat nepamirškite, jog tai yra susiję su e, biudžeto klausimais. Mums svarbu užtikrinti ne tik tvarų ekonomikos augimą, bet taip pat, kad tas augimas būtų e, protingas. Dėkoju. Prezident Katainen. Pirmininko pavaduotojas Katainen. Aš jau ne kartą sakiau, bet dar kartą pakartosiu. tai, ką komisija darys ateityje. Jūs esate teisės aktų kuriejai, vienas iš teisės aktų kuriejų ir kai jūs rengėte teisės aktą, tai e, nepradedate jo kūrybingai interpretuoti. Nes e, teisės aktų kuriejas nori parengti teisės aktą taip, kad visi gerai suprastų jo dvasę. Teisės akto dvasę turi būti suprasta ir visų priimta. Tik tuomet teisės aktas turi kažkokią reikšmę ar prasme. Daugeliu atveju žmonės prašo komisijos interpretuoti teisės aktus labai skirtingai ir netgi priešingai, nei buvo numatyta teisės aktų kuriejų. Mes skaitome teisės aktus taip, kaip jie parašyti. Mes, manau, kad sumaniai juos interpretuojame, bet viskam yra ribos. Ir jeigu kas nors nėra visiškai uždrausta, tai uždrausta tai nereiškia, kad tai yra tos dvasios sudėdamoji dalis. Aš nekalbu konkrečiai apie šį teisės aktą. Jūs esate vienas iš teisės aktų kuriejų, jūs kūrėte teisės aktą ir tarp eilučių kūrėte ir to teisės akto prasme. O antra, norėčiau paklausti ponas Ilapereiros, ar tikite, kad Ispanijos ir Portugalijos vyriausybės pateiks savo biudžeto plano projektą iki spalio 15 dienos? Aš galiu atsakyti, kad tikiu, nes tai būtinybė. Tai yra būtina Ispanijai ir Portugalijai, tai būtina šių šalių patikimumui, tai būtina investicijoms ir darbo vietų kūrimui. Taigi manau, kad teikiama didelė parama šioms dviems vyriau, šių dviejų šalių vyriausybėms. Priešingų atveju mes nematytume socialinės naudos piliečiams labai konkretus klausimas, konkretus atsakymas. Gerbamas pirmininkė. Man buvo užduotas klausimas. Ar Ispanija ir Portugalija pateiks savo programas? Visą tai susiję su politinė valia. Tačiau šiandien dėja mes turime aptarti kitą klausimą, turime kalbėti ne apie prognozes, o apie komisijos pasiūlymo turinį. Ir šis turinys nėra teisingas. Būtent tai savo pasakymu aš norėjau parodyti. Na, o dabar perėmėme prie biudžeto Ample ir Peš komitetams skirtos dalies Ponas Jose Manuel Fernandas, biudžeto komiteto atstovas, keturios minutės. Ačiū. Biudžeto komitetas prieštarauja struktūrinių investicijų fondų sustabdymui Portugalijai ir Ispanijai. Komisija ir taryba jau prieimė sprendimą netaikyti Portugalijai ir Ispanijai sankcijų pagal perviršinio deficito procedūrą. Taigi reikia laikytis nuostatų. Teisės aktai, reikia laikytis teisės aktų, reglamentų. Ispanija ir Portugalija daro didelės pas, deda didelės pastangas, tačiau visi žinome, kad tos pastangos yra darbuotojų, jaunų žmonių, studentų, ūkininkų, e, Ispanijos ir Portugalijos žmonių pastangomis. Ir nereikėtų tų valstybių narių bausti. Jeigu norėtume bausti piliečius, finansinės paramos gavėjus, ne pasitelkdami sankcijas, bet sustabdydami finansavimą iš fondų, tai būtų dar didesnė bausmė, nes tai sustabdys augimą, tai sustabdys pasitikėjimą. Šiuo metu Norėtume, kad būtų priimtas sprendimas nesustabdyti finansavimo teikimo. Priešingo atveju būtų pažįstas vienodo valstybių narių traktavimo principas. Jeigu Portugalija nesilaikytų reikalavimų, tuomet atsirastų poreikis didesniam finansavimu pagal šias programas nuostatas reikia taikyti protingai. Komisija teigia, kad birželį buvo pasiteltas korekcijos mechanizmas ir investiciniai struktūriniai fondai veikia ir iš jų buvo skirtos lėšos ir Graikijai, Italijai, Ispanijai daugiau kaip milijonas eurų O dabar ketinate sustabdyti mokėjimus Ispanijai, tai yra visiška nesąmonė, niekas to nesupras. Ir tai, ką jūs sakėte, mums kelia nerima. Jūs teigėte, kad sustabdymas neturės poveikio programų įgyvendinimui, bet tai yra netiesa. Esu įsitikinęs, kad komisijos nariai supranta įsipareigojimų ir mokėjimų skirtumus kad būtų galima patvirtinti mokėjimą, tai, tai atsiranda iš atitinkamų pakeitimų. Mes nekalbame tik apie naujus projektus. Dėl Portugalijos, gerbiamoji komisijos narė, ji puikiai įgyvendina Europos finansavimo reikalavimus. Nei viena šalis taip gerai neįsisavina ES fondų lėšų kaip Ispanija. Portugalija puikiausiai gali laikytis 900 milijonų eurų ribą, pasiekti šią ribą, kurią esate nustatę. sanglaudos fondai, struktūriniai investicijų fondų lėšos buvo tinkamai įsisavintos ir nuostatos buvo tinkamai gyvendintos. O dėl siūlomų priemonių dar pablogė situacija ateityje bus vėlinami mokėjimai, todėl prašome nesustabdyti finansavimo šių fondų. Priešingo atveju būtų padaryta labai didelė klaida, politinė klaida ir mes, prieš, mes prieštaraujame. Jūs išklausėte Europos parlamento nuomonę, nes dauguma kolegų labai aiškiai tuo klausimu pasisakė. Oh, Dabar būkime lankstus. Tikėkime, kad komisija taip, mums irgi bus lanksti. Na, aš norėčiau pasakyti, kad nuo pat pradžių sakiau, jog šita priemonė visiškai nesusijusi su tuo, kaip šalis panaudojo Europos lėšas. Kaip jau sakiau, mano pirmasis vizitas buvo į Portugaliją nes norėjau juos pasveikinti. Tai buvo pirmoji šalis, kurie įsisavino visas lėšas 2000, e, pagal 2007-2013 metų programinį laikotarpį ir tą padarė metai iki termino. Taigi tai visiškai nesusiję su to, kaip viskas veikia vietoje. Kaip jau sakiau, Portugalija yra labai nebloga studentė. Dėkoju. MPL komiteto vardu Sofija Ribeiro. Dvi minutės. Dėkuoju, komisarė. Amplų komiteto vardu norėčiau pasakyti, jog mes pasakome prieš bet kokį lėšų sustabdymą Ispanijai ir Portugalijai. E, kaip kad yra sakoma ir dokumente, kurį mes priėmėme praėjusią savaitę dėl prioritetų šiems metams. Kalbame apie šalis, kurios turi laikytis savo įsipareigojimų. E, tačiau taip pat turime, e, tai yra problema susijusi su e, veiksmų išdėstymu. Kaip sakė Katainen, jau keletą metų šios šalis ėmėsi reformų ir dabar matome, jog ekonomika vėl auga. Investicijos ir ekonomikos augimas yra neatsiejami dalykai. Taip pat turime suprasti, jog visi struktūriniai ir investiciniai fondai e, skatina socialinę ir teritorinę sanglaudą. E, tam turime e, Europos mechanizmą, kuriuo siekiame kovoti su skurdu ir tuo pačiu skatinti užimtumą. Taigi negalime iš Portugalijos ir Ispanijos atimti solidarumo, kurio joms šiandien ypač reikia po to, kai jos ėmėsi tokių skaudžių pastangų. Komisija bando e, lik pacientėms e, šiam šalims išaiškinti, e, kokius vaistus vartoti, tačiau nepaaiškina, kaip tai daryti. Tad jeigu yra tam tikros taisyklės, mes turime užtikrinti, kad tos taisyklės ir direktyvos atitiktų piliečių lūkesčius. Sprendimas, žinoma, yra labai svarbus. Jeigu E, komisija priims neteisingą sprendimą, tai atotrukis tarp institucijų ir piliečių tik padidėjęs. Piliečiai e, pagalvos, jog ir, ne, ir šis sprendimas bus aktualus ne tik Portugalijai ir Ispanijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Ponas Prieto. Ačiū. E, jūs daug kalbėjote apie teisės aktų leidėjo valią. Aš pats e, esu, buvau prieš keletą metų pranešėjęs struktūrinių fondų klausimų ir aš labai kritiškai vertinau makroekonominių sąlygų įtraukimą. Vis dėlto tai buvo padaryta. E, tačiau tuo pačiu buvo numatytos ir tam tikros labai lankščios sąlygos. Kamgi jos buvo reikalingos? Ogi tam, kad sanglaudos politika buvo išliktų svarbesnė nei biudžeto konsolidavimo klausimas. Na, žinoma, turime laikytis taisyklių, tačiau turime pagalvoti, kaip tas taisyklės tinkamai aiškinti. Teisės aktų leidėjas turėtų turėti pakankamai veiksmų laisvės, kad tie sprendimai būtų tinkami turime pagalvoti, e, kaip padaryti, kad šie sprendimai būtų e, veiksmingi. Jeigu politinis e, tikslas yra užtikrinti, kad šalis laikysis deficito taisyklių, tai galiausiai šalis tiesiog nutos nuo šių e, tikslų, kadangi šiuo sprendimu bus tiesiog užsmaugiamos mažos ir vidutinės įmonės. Suprantu, kad jūs siekiate įspėti valstybės nares, jų vyriausybės e, ir paraginti jas laikytis e, deficito e, procedūrų taisyklių, tačiau turime pagalvoti ir apie kainą, kurią už tai teks sumokėti. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į 12 straipsnio C dalį. Ten sakoma, kad jei komisija mano, kad priimti sprendimai ir priemonės yra pakankami, e, ji gali nuspręsti netaikyti sankcijų. Taigi manau, jog net neverta laukti spalio 15 dienos, jeigu yra pakankamai politinės valios, nes e, reglamentas numato pakankamai lankstumo, e, kad komisija galėtų išlikti teisinga piliečių atžvilgių. Pone Marija Garsė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau e, grįžti prie vieno klausimo, kuris jau buvo iškeltas. Žinoma, taisyklės suformuojamos tam, kad jų laikytųsi ir sąlygos, kurios yra nustatytos reglamente, taip pat turi būti išpildytos. Tačiau kalbant atvirai, e, ši norma gal man ir nepatinka, tačiau mes jos taip pat turime laikytis. Vis dėlto turime suprasti, jog e, vienos ir kitos šalies padėtis gali skirtis ir yra daugybė veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti taikant taisyklės. Bet Žinoma, komisija da, deda visas pastangas, kad e, situacija būtų stabilizuota, tačiau nepamirškime, jog e, problemos yra įvairios - ekonominės, socialinės, taip pat ir e, nedarbo problema. Štai paimkime Europos regioninės plėtros fondo pavyzdį. Ar žinote, kad 17 e, regioninės plėtros programų e, E, vykdomų iš šio fondo, e, buvo patvirtintos mažiau nei prieš metus. Tai reiškia, kad regionai dar neturėjo galimybių įgyvendinti šias programas. Dar viena programa buvo priimta vos prieš keletą e, mėnesių, taigi lėšas dar neatkeliavo iki regionų. Čia turiu omeny Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programą. Pagal šios fondus vykdomos programos mūsų šaliai regionams yra nepaprastai svarbios. Taigi mano mintis yra paprasta. Turime laikytis taisyklių. Štai kaip ir e, bendro žemės ūkio politikos e, atveju buvo nustatytos taisyklės e, tačiau paaiškėjo, kad tos taisyklės netitinka realios padėties. Taigi ir dabar su taisyklėmis turime elgtis panašiai, jų laikytis, tačiau jas vertinti kritiškai. Pirmininkė, be abejo, sankcijos ir sustabdymas ir bausmė yra tie patys dalykai ir Portugalija to nenusipelnė. Mes savo deficitą sumažinome nuo 11 procentų 2010 metais iki 3 procentų 2015 metais. Ar už tai reikia bausti? Ne, pagirti. Ir turint tai omenyje, jūs iš tikrųjų baudžiate gerą studentę. Ką tai reiškia? Aš noriu paklausti, ar komisija Na, e, tada, kai Prancūzijoje Moskovičius buvo finansų ministru, e, ar komisija padarė tai, ką jie e, pasakė. 2013 metais pas mus buvo 3 procentų deficitas ir komisija pasakė, kad <clears throat> kad, kad e, Prancūzija turi e, laikytis reikalavimų. E, Moskvičius labai supyko ir tada komisija Prancūzijai davė dar du metus. Ir 2015 metų pabaigoje Prancūzijoje deficitas buvo 3,5 procentai. Prancūzija visgi nėra vertinama, o Ispanija ir Portugalija vertinami. Tad noriu paklausti, kodėl kodėl Prancūzija ir Ispanija turi laikytis taisyklių, o Prancūzija ne. Ir e, noriu pažduoti tokį klausimą komisijai, e, kodėl jūs baudžiate kom, Portugaliją ir Ispaniją, o Prancūzijos to pačiu ne. ne. E, kom, e, komisija dabar įveda įtampos. Portugalija yra savo e, taps auka ir e, nukentės ir piliečiai, ir darbuotojai, ir darbdaviai. Portugalija turi prisitaikymo programą, o kalbant apie e, terminus, mes turime nepamiršti recesijos, kurią komisija jau buvo numačiusi, ta recesija baigėsi. Ir jokia vyriausybė negalėjo to numatyti iš anksto. Be šitos problemos banko e, žlugimo proces, e, problemos pas mus būtų buvęs deficitas 2 procentų. Ir e, prisiminkime Vokietiją. Vokietija taip pat susiduria su problemomis kaip Ispanijoje ir Portugalijoje, tačiau ar Vokietija taip pat yra bauduojama? Ačiū. Dabar peš komiteto pirmininkas Alenka Det, keturios minutės. Kalbu kaip komiteto pirmininkas ir taip pat e, e, pranešėjas e, jūrų reikalų ir žuvininkystės klausimais. Ir kalbame apie tai, kas tikrai yra labai svarbu Ispanijai ir Portugalai, Portugalijai. Aš esu prieš bet kokį įsipareigojimų sustabdymą, nes manau, kad tokia priemonė politiškai ne, netvari. Mano manimu, priimant tokias priemonės, visų pirma, reikėtų atsižvelgti į socialinės ir ekonominės aplinkybės kiekvienoje šalyje ir į pastangas, kurioje, e, kurios jau buvo e, skirtos. Aš šiuo atveju jaučiuosi tiek ispanas, tiek portugalas ir mano manimu, bet koks panašus sprendimas turėtų labai skaudžių pasiekmių ne tik šioms šalims, bet ir visai Europai. Šiandien daugybė piliečių jaučiasi visiškai atitolę nuo Europos projekto, tad tokiu sprendimu mes šį jausmą tik dar labiau paaštrintume. Net aš visiškai nesuprantu, kodėl toks uh, sprendimas galėtų būti priimtas. Ir dar kartą, kaip komiteto atstovas ir uh, pranešėjas jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo klausimais, esu vis prieš tokią priemonę. Dėkuoju, vicepirmininkė Katainen. Na, nemanau, kad komisija aklai taiko taisyklės. Mūsų atvirkščiai apkaltino visiškai priešingų dalykų. Tad priežastis, kodėl Portugalija ir Ispanija nebu, negavo baudų, yra ta, kad mes pritaikėme manevro laisvę ir interpretavome taisyklės e, laisvai. Aišku, atsižvelgėme ir ekonominę situaciją. Tad mes aklai tikrai netaikome ir neinterpretuojame ne taisyklių. E, Mes tikime, kad e, mūsų abi vyriausybės labai sunkiomis aplinkybėmis daro, ką gali. Ir aš esu tikras, kad jūs turbūt labai gerai žinote, e, kokio masto yra neišnaudoti įsipareigojimai ir mokėjimai kurie labai svarbus bet kokiai šaliai, nepriklausomai nuo to, kokį sprendimą mes galime priimti dėl sustabdymo klausimo. Uh, E, eko, už ekonomiką atsakingos e, visos valstybės narės ir Europos solidarumas e, atlieka savo vaidmenį. Kai kurie iš jūsų supainiojate stabilumo ir augimo paktą ir struktūrinių fondų reglamentą. Aš norėčiau jums, su jumis asmeniškai pasidalinti savo asmeninę patirtimį. Aš e, buvau finansų ministras tada, kai buvo patvirtinti visi finansinės paramos paketai. E, tai buvo labai sunku, e, nes valstybės narės viena, viena kita nepasitikėjo. Mes neturėjome jokios struktūros, kaip mes galime padėti į bėdą pakliuvusiam šalims. Krizės viduryje mes sukūrėme sistemą, kuri atrodė proti, e, sąžininga visiems. Dabar mes turime tokią sistemą, kuri a, suteikia teisinę struktūrą komisijai pritaikyti taisyklės panašiai kaip ir visoms kitoms valstybėms narėms. Esu tikras, kad viena pagrindinė ES vertybė yra solidarumas, tačiau žmonės turi a, pajusti, kad e, sąžininga yra ir mūsų teisinė sistema. Todėl, kai komisija interpretuoja taisyklės, mes turime e, ne tik rasti būdus, mes neturime ieškoti būdų apeiti teisę, e, mes turime taikyti taisyklės teisingai, atsižvelgdami į aplinkybės ir turime taikyti taisyklės tvariai. Labai noriu padėkoti už šią diskusiją. Ji buvo labai gera ir įdomi. Ir kaip žinote, mes e, nusintėme parlamentui laišką prieš 2,5 mėnesio ir visada laukiame dalyvavimo tokiuose diskusijose. Ačiū. Dėkoju komisarė Kretų. Aš irgi norėčiau labai padėkoti už šią atvirą diskusiją. Tai sąžininga diskusija labai skausmingų klausimų. Sutinku su jumis, kad nelengva, tačiau tuo pat metu turėtume pasakyti, kad taisyklės yra taisyklės. Dėl paskutinio klausimo, kurį man uždavėte, Tai mes nekalbame apie tai, kad ar aš, ar e, vicepirmininkas Katainen, ar vienas kitas komisaras galėtų kažką nuspręsti. Ne, mes kalbame apie taisyklių laikymasi. Ir e, kaip pradžioje ponas Mistero jau sakė, diskusija per ankstesnę e, ankstesnėje kadencijoje irgi buvo labai karšta dėl tų visų sąlygų. Ir kai kurie nariai, kurie balsavo už tai, sakė, kad yra teigiamos sąlygos Tad pagalvokime, kaip mes galime visą tai išnaudoti, kad ne, neparodytume, jog esame blogi vienoms valstybėms narėms, o ir geri, e, bet akli kitų valstybių narių atžvilgių. Ir mes tai galėsime rytoj e, aptarti komisarų kolegijoje ir atsižvelgsime jūsų nuomonę. Be abejo, visa kolegija priims sprendimą, tačiau esu tikra, kad Europos parlamento e, pirmininkas ir politinių frakcijų pirmininkai taip pat priims savo nuomonę ir kolegija ją atsižvelgs. Aš labai gerai jaučiu čia esančią atmosferą ir esu tikra, kad su e, tuo pasidalinsiu su kolegomis Europos komisijoje rytoj. Labai ačiū. Dėkui. Ir aš manau, kad šis dialogas buvo naudingas, gyvas ir svarbus. Pačioje pradžioje sakėme, kad šis posėdis nebūtinai yra to dialogo pabaiga. Mes turime pirmiausia priminti komisijai, kad formaliai dėl jokio pasiūlymo negali būti nuspręsta, kol struktūrinis dialogas nebus baigtas. Taigi pirmiausia, koordinatoriai ir biurai įvertins, kokia bus jūsų rekomendacija ir e, tuo pačiu metu mes remdamiesi savo e, rekomendaciją, kurios dabar negaliu e, nuspėti, e, mes e, įvertinsime e, komisijos komunikatą. Ar tai bus konkreti e, nuomonė? Ir e, ar mes kaip parlamentas paprašysime dar vieno susitikimo su komisija e, kaip struktūrinio dialogo. E, taip yra pagal numatytus teisės aktus. Kitas paaiškinimas. Mes labai gerai žinome, kad galbūt skirtingai galime interpretuoti statinio dvasę, tačiau tai yra žingsnis į priekį, nes manau, kad yra labai aiškiai išdėstyta, jog uh, Viena vertus įstatymas, įstatymo raidė numato įpareigojimą veikti, tačiau nenumato jokių terminų. Ir mes galime nepritarti tą tai įstatymo dvasį, tačiau būtent tai mes ketiname dabar ir aptarti. Na ir paskutinė mano pastaba. Aš nenoriu kaltinti komisijos, tačiau aš e, norėjau daugiau detalių apie tai, kokį galbūt komisija pateiks pasiūlymą, dėl kokios programos, kokiai sumai. Tad aš asmeniškai nemanau, kad galime pasakyti, jog mes baigėme savo dialogą, nes kol kas negavau jokių konkrečių programų pavadinimo ar skaičių. Todėl mes turbūt e, turėsime dar apie tai padiskutuoti su komisija. E, kolegė pirmininkė, dar keli žodžiai. Dėl tvarkos norėčiau pasakyti. Aš nebūsiu koordinatorių posėdėje, tad kalbėsiu portugališkai. Nes kalbame Portugaliją. Gerbama pirmininkė, gerbamas pirmininkė. Aš pateikiau pasiūlymą. E, šį pasiūlymą pateikiau abiem komisijos atstovams, remiantis trečiuoju e, straipsniu e, ir prašiau, ten kalbama apie proporcingas pastangas, kurių reikalavome iš Portugalijos vyriausybės. Šiame straipsnėje sakoma, kad komisija gali, neprivalo, bet gali e, valstybės, kuriams gali būti taikomos tos e, priemonės, pakviesti į struktūrinį dialogą. Aš pats esu advokatas. Tad e, Manau, kad e, dabar Portugalija nėra tinkamai atstovaujama ir manau, jog e, neturėtume priimti sprendimų e, neišklausus Portugalijos atstovų nuomonės. Noriu padėkoti visiems abiejų komitetų nariams už sąžiningą dialogą ir už tai, kad suprantate mūsų įsipareigojimą paaiškinti Europos piliečiams kiekvieną mūsų veiksmą čia parlamente kartu su komisija. Dėl mūsų sekančių žingsnių norėčiau pakviesti e, abiejų komitetų koordinatorius ir abiejų komitetų biurus pasilikti uždarėme posėdėje šioje salėje ir nuspręsti, ką mes toliau darysime su savo struktūriniu dialogu. Nes mes visi suprantame, kad Tai buvo tik pirmas dialogo žingsnis. Dėkoju komisarams, tęsime posėdį, o šis posėdis baigiamas.